Taigi, priėmėme, patvirtiname darbo atvarkę ir periname prie posėdžio protokolo tvirtinimų. Mūsų posėdžių, kurie vyko spalio 26, sausio 31, vasario 1 dieną ir vasario 3 dieną. Jeigu niekas neprieštarauja, posėdžio protokolai yra patvirtinti. Prašyčiau dėmesio, periname prie ketvirto darbo atvarkės klausimo. If you please, those in the room remain silent. Prašyčiau salės, salės susirinkusių tylos Keliaujame toliau. Ketvirtas darbuotojas klausimas. EIFT ir laisvės saugumo ir teisingumo erdvė su jie susijusios politikos rytys. Jungtinio situacijų centro SITCEN vaidmuo. Kaip pirmininkas parašiau laišką praeitą gruodį poniai Ešton, ypatingai įgaliotiniai, kad būtų surinktas pasidalinimas nuomen, duo, nuomonėmis dėl politikos sričių susijusių su EIFT ir laisvės saugumo ir teisingumo erdve. Svarsysime šitą klausimą kartu su Konstitucinių reikalų komiteto ir saugumo ir gynybos pakomitečio atstovais. Ponas Kristof Lizek, e, vicepirmininkas saugumo ir gynybos pakomitečio, atsiprašau, Konstitucinių reikalų komiteto vicepirmininkas ir saugumo ir gynybos pakomitečio uh, atstovas Pievimon. Ir taip pat ponas Salmi, Europos situacijų centro SITCE direktorius. Jie, jis mus pristatys SITCE e, veikimo sistemą. Pirmiausiai suteiksiu žodį ambasadoriui, o vėliau ponui Salmi. O vėliau vyks bendri debatai. Ambasadoriu, prašom. Thank you very much, Mr. Chairman. Labai ačiū, ponia pirminkė. Kalbėsiu trumpau, trumpai, nes šiandienos tikrasis didvyris sėdi man iš kairės, tai yra SICEN direktorius. Man atrodo, jums bus įdomiau paklausyti jo. Kolegų prašau laikytis tylos. Na, pabandysiu kalbėti garsiau. Man atrodo, kad Ilka papasakos jums įdomesnių dalykų. Aš norėčiau uždėstyti tiesiog tuos pagrindus, kokie yra ryšiai tarp išorės ir vidaus dimensijų saugumo politikoje man atrodo, buvo toks plataus pavudžio klausimas, kurį uždavėte jūs man. Na, o po to Ilka direktorius e, detaliau papasakos apie situacijų centrą. Man atrodo, visi žinome, nereikia nekartoti, kad saugumo srityje labai svarbu palaikyti artimą ryšį ir koordinaciją tarp išorės ir vidaus Europos veiksmų dimensijų saugumo srityje. Negalima pastatyti sienos tarptų dviejų dalykų, jie yra artimai susiję šiandieninėme pasaulyje. Ir žinome, ar mums reiktų padidinti pastangas kovojant su terorizmu, organizuotų nusikalstamamu, ar su prekyba, e, neleisna prekyba ES, taip pat turime kreipti dėmesį ir šių pavojų išorės dimensiją. Tai yra akivaizdu, su tuo susidurėme kasdien ir dėl tos priežasties turime labai artimai bendradarbiauti su įvairiomis valstybėmis narėmis. Dvišaliai valstybių narių veiksmai yra svarbus, turime derinti jų tikslus ir mūsų politinio dialogo su trečiosiomis šalimis tikslus. Ir taip pat kalbant apie mūsų pagalbą trečiom šalims ir kai kalbame apie krizių valdymo misijas, nepriklausomai nuo, nuo mūsų veiksmų, visada turime artimai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Reikia uh, žiūrėti į viską visapimančiai ir ne tik su valstybinės narėmis išorės veiksmų tarnyba turi artimai dirbti, bet taip pat ir su komisija. Su komisija esame pasiekę e, žymių patobulinimų mūsų pastangų koordinavime, įskaitant ir strateginių tikslų, prioritetų apibūdinimą. Kaip žinote, mes neseniai patvirtinome du strateginius prioritetus e, su Afrikos kišliu ir Saheliu ir mes stengiamės nustatyti reikalingus veiksmus, įgyvendinti projektus per visapusišką arba, kitaip sakant, integruotą požiūrį. Pagal šį požiūrį yra išorės ir vidaus dimensijos, kurios sudaro mūsų kasdienio darbo dalį. Pateiksiu keletą pavyzdžių apie pradinius žingsnius, kuriuos jau žengėme šią kryptimį. Išorės veiksmų tarnybos atstovai turi, e, e, turi postus tarybos grupėse, darbo grupėse, dirbančiose su e, saugumo klausimais, COZI, JAX ir panašiai. Tarnyba taip pat atstovaujama direktorių lygmenių, neseniai sukurtoje tarp, tarp žinybinėje grupėje vidaus saugumui, kuriai pirmininkauja vidaus reikalų generalinis e, direktoratas komisijoje. Man labai malonu jums pranešti, kad išorės veiksmų taryba ketina įkurti panašią tarpžininę grupę skirtą išorės dimensijai, išorės saugumui, kuriai jį pirmininkaus ir artimai, aišku, dirbs su komisija. Bendras dokumentas, kurį pareigė dokumentas ir išorės veiksmų tarnyba, bus greitai paskelbtas kito mėnesio pradžioje. Ten bus analizuojami ryšiai tarp e, saugumo politikos ir laisvės saugumo ir teisingumo erdvės ir bus analizuojama, kaip veikėjai šiuose dviejose srityse gali dirbti kartu, kad galėtų patikslinti, kokie yra šių dviejų politikos sričių ryšiai ir kokius veiksmus galime koordinuoti ir imtis kartu. Po šio dokumento paskelbimo bus surinktas PSA ir COZI e, bendras susitikimas birželio pradžioje ir ten bus aptarčios konkrečios iniciatyvos, kaip stiprinti saugumo dimensiją, e, tai yra vidaus dimensija ir išorės dimensija saugumo politikos srityje. Taip pat manau, kad verta pastebėti, kad jau įgyvendinant Stokholmo programą atlikta nemažai svarbaus darbo. E, Holm generalinė diktorate sustiprinant ryšį tarp civilinių misijų ir laisvės saugumo ir teisingumo erdvės, ypač kai kalbama apie bendradarbiavimą su Europolu ir civilinėse misijose, kurios rengiame civilinę saugumo srityje, tai yra darbas su žandarmerija, policija ar, pavyzdžiui, Kosove ar netgi Afganistane. Taip pat ketiname tame posėdėje analizuoti būdus, kaip sustiprinti vidaus ir išorės saugumo politikos derinimą, kai kalbame apie kovą su terorizmu, taip pat kibernetiniu saugumu. Kaip žinote, tai tampa svarbiausi Europos veiksmų prioritetai saugumo srityje. Turime imtis daug iniciatyvų šioje konkrečioje srityje. Na ir žinoma, visi saugumo prioritetai, kaip jie apibūdinti Europos saugumo strategijoje ar vidaus saugumo strategijoje, bus plėtojami per bendrus veiksmus. Išorės veiksmų tarnyboje. Paskutinė pastaba taip pat analizuojame galimybę, kaip sustiprinti kai kurias Europos delegacijas, kurios turi ypatingų prioritetų saugumo politikos srityje. Bandysime jas sustiprinti, e, sustiprinti saugumo politikos ekspertais, kurie veiktų kaip susižinojimo pareigūnai e, kai kalbama apie kai kuriuos klausimus susijusius laisvės saugumo ir teisingumo erdvė. Žinoma, nenorėčiau baigti nepakartojęs mūsų e, rimtų įsipareigojimų šios rytyje, siekiant e, stiprinti, tvirtinti įstatymų viršinybę, žmogaus teisus ir tarptautinės teisės galiojimą. Visa tai yra mūsų vertybės siekiant užbėgti už akių konfliktams, stiprinti taiką ir stiprinti tarptautinį saugumą. Tai ne tik yra pareiga išplaukianti iš sutarties, bet tai yra ir taip pat ypatingai vyriausios įgaliotinės asmeniai įsitikinimai, kad taip reikia daryti. Noriu priminti, kad dauguma mūsų misijų yra civilinės misijos arba pagal įstatymų viršinybės politiką arba saugumo sektoriaus reformos politiką ir paprastai jos skiria daugiausia dėmesio, kad padėtų šalims kurti veiksmingą saugumo sektoriaus veikimą pagal demokratinės normas ir gero valdymo principus. Tai ir lieka ir toliau mūsų uh, svarbiausiais įsipareigojimais, uh, nors ateityje mums uh, teks įsteigti naujas misijas teisės viršenybės ir saugumo sektoriaus reformų srityje. Pone pirminkė, aš čia sustosiu ir jeigu sutiksite, sutiksime žodį ponui Salmiai. Čia ponė Vermų. Dabar, kaip ir numatyta, pasisakys ES e, jungtinio situacijų centro vykdomasis direktorius ponas Ika Salmi. Kaip visuomet, taip ir šiandieną, po pietų turėsime daug darbų, darbo atverkė yra labai daug punktų, taigi prašau laikytis laiko reglamento. 6-7 minutės pristatymai, o po to vyks diskusijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Galėčiau labai lengvai jums padėti ir nieko nepasakyti, bet netoks yra tikslas. Taigi, Ponios ir ponai, keliais žodžiais norėčiau papasakoti apie Junktinių situacijų centrą. Darbą dirbu jau dviejus, du mėnesius ir čia sklando įvairių gandų, neteisingos informacijos e, Briuselėje dėl to, koks yra SITCEN vaidmuo. Na ir aš norėčiau pateikti faktinių duomenų. Pirmiausia, koks yra mūsų siekis, kokia yra praeitis, kokios užduotys ir funkcijos, bei kokius gaminame produktus. Pirmiausia, pradėsiu nuo misijos. Mhm norint užtikrinti saugę Europą geresnėme pasaulyje, kaip yra numatyta Europos saugumo strategijo, strategijoje Europos Sąjungai, reikalinga žvalgybinė informacija, kurios pagrindu būtų galima priimti išorinius ir vidinius e, sprendimus. Europos Sąjungos SITCEN tikslas yra perspėti apie grėsmes, kaupti žvalgybinę informaciją ir teikti ją Catherine Ashton ir jos personalui. Taip pat teikti informaciją sprendimus primančioms institucijoms saugumo, teisingumo ir laisvės erdvėje bei kovojant su terorizmu. Mūsų centras atlieka savo darbus stebėdamas ir vertindamas tarptautinius įvykius, tą daro nuolatos. Taip pat mūsų centras ypatinga dėmesį skiria jautriems geografiniams regionams, kur yra neramumų, kur tikėtina, kad gali būti platinami masinio naikinamo ginklai, kyla kitų grėsmių. Norėčiau trumpai pristatyti mūsų centro istoriją. ES ICEN įkūrimas yra glaučiai susijęs su ES saugumo ir gynybos politikos kūrimu bei vyriausiasis įgaliotinės e, pareigybės įsteigimo. Krizių valdymo gebėjimai, taip pat civilinių ir karinių misijų dislokavimas įrodė, kad reikalinga platesnė analizė, platesnė analizės struktūra. Na ir galiausiai rugsėjo 11-osios įvykiai bei vis didėjanti pasaulinio terorizmo grėsmė įrodė, kad reikalinga atlikti žvalgybinę analizę laiku ir jie turi būti paremti sprendimai. 2002 metais centras buvo įsteigtas, tai buvo generalinio, tarybos generalinio sekretoriato padalinys, glaudžiai susijęs su vyriausios įgaliotinės tarnybą. Buvo daug žvalgybinių padalinių įsteigta. Na ir galiausiai nacionalinė, nacionaliniai ekspertai buvo komandiruoti iš kovos su terorizmu grupių, saugumo tarnybų veikiančių valstybėse narėse. Tokiu būdu tarybos generaliniam sekretoriatui buvo galima teikti strateginius terorizmo vertinimo uh, terorizmo grėsmės vertinimus iš nacionalinių tarnybų. Na, o 2007 metais, nuo 2007 metų mūsų centras dirba kartu su kariniu personalu, žvalgyb, žvalgybos direktoratu. Visi žvalgybiniai vertinimai, kurie yra išsiuntė, išsiunčiami valstybėms narėms, yra bendras darbo projektas, rezultatas. Na ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai, ES Jungtinių situacijų centras e, jau tapo pavaldus Catherine Ashton tarnybai ir buvo 11 metų sausio 1 dieną perkeltas į išorės veiksmų tarnybą. Kalbant apie pagrindinės funkcijas ir užduotis, jų yra keturios. Pirmoji - įvertinti ir stebėti situaciją bei įvykius visame pasaulyje, perspėti iš anksto, sureaguoti į krizės ir vertinti situa krizinės situacijas visas saugumo situacijas. Krizės metu mūsų centras atlieka šias funkcijas ir taip pat renka informaciją ir atsiskaito. Taip pat rengia ataskaitas apie esamą situaciją ir tos ataskaitos e, teikiamos visoms kompetitingoms ES institucijoms. Taip pat yra specialūs planai ir nuolatiniai planai tam, kad mūsų personalas galėtų dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę prireikus. Mūsų centras e, dirba trimis, yra trys padaliniai - analizės, e, žvalgybos ir komunikacijų. Taip pat e, turime ir pasaulinės navigacijos sistemos projektus, tai yra mūsų darbo dalis. Na, dar viena įdomi dalis yra susijusi su mūsų naudojimais šaltiniais. Žvalgyba paprastai yra susijusi su informacija, kuri gaunama šiek tiek slaptai. Tai bent jau yra manoma, bet taip tikrai, tai tikrai nėra tiesa. Mes naudojame įvairius šaltinius, uh, konsulinės tarnybas, ambasadoras, taip pat faktų surinkimo misiją siunčiame į tam tikras vietoves ir galiausiai valstybių narių saugumo žvalgybos institucijos tarnybos mums teikia strateginę informaciją. Norėčiau pabrėžti, kad SITCEN nėra, nėra operatyvinė žvalgybinė ar saugumo agentūra, netokia, kokių yra valstybėse narėse. Ir Man atrodo, kad reiktų keisti sutartis ir keisti kultūrinį supratimą, jeigu mūsų centras bandytų tapti tokią saugumo e, agentūrą ES. Mano vertinimu, tą veiklą turi atlikti valstybių narių agentūros ir tai yra nacionalinio saugumo klausimai ir kompetencijos. Mes teigiame ir vertiname strateginę informaciją ir žvalgybinę informaciją, ją teigiame ES institucijoms, tai nėra operatyvinė informacija, tokia, kurio renka valstybių narių saugumo tarnybos. Taigi tiek, ponė pirminkė, būtų pastabų. Ačiū. Pone Salmi, dabar pradėsime diskusijas. Gal pirmiausia išklausysime sėdė komiteto vicepirmininko, pono Lizeko. Yes, please. Please. Go ahead. Prašau. Ačiū labai. Kalbėsiu lenkiškai, tai bus greičiau. Norėčiau padėkoti Libe komitetui. Nes dėkoju Libės komitetui, nes užsienio ir vidaus saugumo klausimai šiuo metu yra mums labai svarbus ir mūsų ypatingai dominantys. Todėl dėkojame už tai, kad buvo suorganizuota ši diskusija mums visiems, tai yra labai svarbu. Norėčiau paklausti jūsų ambasadorių ir jūsų direktorių, galbūt šiek tiek pro, suprovokuosiu, <laughs> taip sakant, nes jūs kalbėjote apie Europos žvalgybą. Mes ir pakomitetyje mm, sėdė, apie tai kalbėjome. Man labai įdomu jūsų nuomonė. Jūs, pats, jūs patys pasakėte, kad uh, Jūsų institucija nėra žvalgybos institucija tradicinė to žodžio prasme. Klausimas toks. Kaip manote, ar dabar reikėtų tokios institucijos, tokios agentūros? Ar jūsų instituciją reikėtų kreipti link žvalgybinės agentūros tradicinę prasme e, linkme? Antrasis klausimas susijęs su jūsų nuomonę apie bendradarbiavimą su kitais vidaus ir išorės saugumo um, institucijom ir organizacijoms, kaip pavyzdžiui Frontex arba Europol, ypač dėl CSDP misijų. Dar vienas klausimas. Jūsų nuomonė, kokia, koks yra bendradarbiavimas tarp jūsų institucijos ir kitų pasaulio žvalgybos institucijų? kalbant ne apie ES valstybės. Now, this... Ačiū, sako pirmininkas. Dabar parlamentarai, kurie paprašė žodžio, turės po dvi minutės pasisakyti arba paklausti. Pirmiausia, ponė Intvel. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai, aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau įvyko šitas posėdis. Jau daugybę metų prašomėm surenkti tokį posėdį, tokį, tokius debatus, taigi čia yra tikrai žingsnis į priekį. Kalbėsiu trumpai ir koncentruotai. Kalbėsiu apie demokratinį tikrinimą. Mes jau senai girdėme apie SITCE, bet mažai apie jį žinodo, žino, žinojome. Ir atrodo, kad organizacija liktai tas ta institucija plečiasi, auga, bet mes iki, iki šiol nežinome pakankamai. Sakote, kad jūs nesate žvalgybos organizacija, sakote, kad ne baronienė Ešton, jūsų yra vyriausia vadovė. Bet sakote, kad jeigu tai visgi taptų e, žinybinę agentūrą, tada reikėtų pakeisti sutartis, galbūt tai yra gerai, nes manau, kad toje srityje bendradarbiavimas yra būtinas. Bet ar reikėtų iš tikrųjų tai daryti demokratinę prasme? Kaip Jūs manote, ar Europos parlamente reikėtų tokio komiteto, kurį tikriausiai turi visi nacionaliniai e, parlamentai, ten, kur būtų kalbama apie saugumą, žvalgybą, kur Jūs susitiktumėte reguliariai, būtų kalbama apie SICE veiklą. E, Galų gale, manau, yra puiku, kad šiandien darbo tvarkėje svarstysime labai daug klausimų už uždarų durų nors nežinau dėl kokių priežasčių, nes jeigu mes iš tikrųjų e, kalbėtumėm apie žvalgybinius reikalus, tai dabar va šitas klausimas būtų svarstomas už uždarų durų. Pirmininkas. Norinčių pasisakyti daugėja, todėl sąrašą užbaigiu, nes nespėsime pasisakyti. Dabar ponas Alvaro, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū generaliniam sekretoriui ir ponui Salmi. Pone Salmi, jūs ką tik pradėjote savo darbą, kaip sakė kolegė, kolegė Nuo 2004 metų bandome surenkti posėdį ir džiaugiamės, kad šiandien jūs pas mus atvykote. Norėčiau pasisakyti dėl dviejų dalykų, kuriuos ir jūs, ir ponas Vimon minėjote, tai Europos informacijos tarnyba. E, kaip EPP ir iš EPP ir SND girdėjome, kad tam tikras informac... Europos informacijos centras m, turėtų būti sukurtas, kokios teisinės bazės reikėtų, kokių pakeitimų reikėtų padaryti m, sutartyse. Aš esu liberalų frakcijos atstovas ir neturiu griežtos pozicijos, bet žinau, kad kai kurios valstybės narėse pozicijos, pozicijos yra labai aiškios. Kaip tada būtų dirbama su taryba, ypač ponu Kerkoku, kuris neseniai pareiškė, kad kai kurios agentūros galėtų būti e, sujungtos ir tai būtų sukurta tam tikra antiteroristinė institucija jo vadovaujama. Taigi ir parlamento priežiūros funkcija būtų įdomi tokiu atveju. Pirmininkas ponas Busutil, dvi minutės. Four... Ačiū, pirmininkė, turiu keturis aiškius klausimus. Ponai Salmiai, ar centras bendrabiavoja su tokiamis agentūrėmis kaip Frontex, kuri taip pat turi savo situacijų centrą, bet taip pat ir su Europolu. Antra, ar valstybės narės gali dalytis žvalgybinę informaciją gauta iš jūsų centro? Trečia, ar situacijų centras dalyjas informaciją su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, jungtinėmis valstijomis? Ir pagaliau, ar įsivaizduojate savo vaidmenį kokį nors tokiuose srityse, kaip, pavyzdžiui, Europos Sąjungos pri, privačių duomenų e, registracijos srityje ir panašiai. Pone Lopes. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėjau paklausti, jų atidirbus tiek laiko šitame poste, kokių dabar teroristinių pavojų grėsia Europai dėl kokių teroristinių pavojų jūs rūpinatės, būtent šitas centras rūpinasi. Antra, norėčiau paklausti dar vieno dalyko. Sakote, kad tyrimus jūs vykdote patys, kad surenkate informaciją iš karinių tarnybų. Tiesa, kad jeigu kiekvienos šalies žvalgybos institucijos ne, savo veiklos nekoordinuoja, Iš tikrųjų, čia yra tam tikra spraga, nes žvalgybos agentūrų problema yra ta, kad tarp šalių tos agentūros ne, nekoordinuoja savo veiklos. Matėme, kad Junktinėse valstijose ne 16 agentūrų, žaliuos agentūrų ne, ne, nesusitarė ir neužkirto kelio teroristų išpoliui, tas pats vyksta ir Europoje. Būtent tos koordinacijos trūksta. Jeigu valstybės narės negali sukoordinuoti žvalgymo institucijų veiklos, tai yra ne tik tai, tai, ne tik tai žvalgybinė informacija, bet ir analizės problema. Tada iš tikrųjų šitas centras negali surinkti pakankamai informacijos iš valstybių narių, net ne operatyvinė prasme, bet analizės prasme. Negalime tikėtis, kad ateityje ES turės, ar galime tikėtis, kad ES ateityje turės koordinuotą žvalgybos agentūrą? Pirmininkas, ačiū. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat manau, kad yra puiku, jog turime galimybę padiskutuoti apie situacijų centro veiklą. Tai yra gera proga parlamentui įvertinti jūsų darbą. Norėčiau išgirsti daugiau apie jūsų ryšius su Eurojustu. Ar iš tikrųjų keičiatės informaciją su tomis agentūromis, kaip jūs apdarojate duomenis, kaip tai koordinuojama su Europolu. Taip pat būtų įdomu išgirsti apie tai, kaip e, jūs vertinate parlamentinę kontrolę. E, valstybės narėse slaptosios tarnybos yra griežtai kontroliuojamos, ypač jautriose sritise. Man atrodo, kad tam tikra kontrolė turėtų būti tikrai gana griežta. Šiomis dienomis kova su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu yra dažnai vartojami žodžiai, siekiant pateisinti tam tikrus veiksmus ar elgesį, kuris e, kitaip gali būti neprimtinas. Taigi, kokia čia būtų e, sistema? Taip pat norėčiau sužinoti, kodėl vidaus saugumas ir kova su nusikalstamumu vertinami vyksta struktūroje susijusioje su išorės santykiai. Man atrodo, kad būtent taip yra. Man įdomu, kaip čia taip yra. Pone Latford, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Ambasadoriau Vimont, jūs pabrėžėte teisės viršinybės demokratinių normų svarbą. Galbūt galėtumėte mums papasakoti, kas atsitiko su transatlantinėmis teisinėmis diskusijomis, kurios buvo pradėtos Amerikos iniciatyva, esant ankstesniai administracijai. Ir jeigu galėčiau taip e, pasakyti, buvo skirta tam, kad Europa priimtų tai, kad na, įprasta e, baudžiamoji jurisdikcija nebuvo, ne, neturėtų būti taikoma kovai su terorizmu, tai yra e, tam tikrų asmenų pervežimų ir panašiai. Aš negirdėjau jokių aidų apie tai pastaruoju metu. E, Kasgi vyksta šioje srityje, turint galvoje, kad prezidentas Obama ir toliau išlaiko tas uh, E, komisijos Guantaname. Pane Lunačiak, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu čia papildyti kolegas, kurie kalbėjo apie demokratinės priežiūros klausimą. Ir kaip užsienio reikalų komiteto narė buvo nustebusi, kad e, situacijų centro klausimas aptariamas čia, Lybė komitete, nors ir kartu su mumis, tačiau kadangi tai yra išorės veiksmų tarnybos e, padarinys, padar, padalinys, e, man pasirodė įdomu, kad šis klausimas aptariamas čia. Aš matau, kad vis dėlto, kad na, yra klausimų, kurie turi būti aptariami ir čia, ir pas mus. Na, panašiai kaip ir kiti, kas minėjo apie kalbėjo apie pono Kirpchopo idėją apie bendrą agentūrą kartu su Europolu ir panašiai. Na, o apie situacijų centrą norėčiau paklausti, kiek jūs turite darbuotojų šiuo metu ir kokios yra horizontalios ir geografinės temos, kuriomis, ties kuriomis dirbate. Kokie skirtumai yra tarp jūsų ir nacionalinių žvalgybos tarnybų. Ar turite savo, nuo savų šaltinių jūs? Minėjote tam tikrus šaltinius, iš kur gaunate informaciją, bet ar bandote kurti savo tam tikrus šaltinius ir šiek tiek bandant apskaičiuoti skaičiais, tai kiek jūsų kasdieninio darbo yra skiriama kovai su terorizmu procentais maždaug ir kiek yra skiriama kitoms temams. Kaip jūs vertintumėte antiteroristinėje veikloje Kaip vertintumėte antiteroristinės veiklos sritį bendrai išorės e, aspekte? Ponas Bronsas, iš, apie situacijų centrą, gal galėtumėte paminėti įvykių, kuriems galėjote užkirsti kelią, remdamėsi atvirai šaltiniais, ypač būtent kada jūs sužinojote apie neramumus e, vidurio rytuose ar Šiaurės Afrikoje, ar tai buvo anksčiau negu mes, kad sužinojome. Antra, Ar buvo kokiu nors teroristinių veiksmų, kuriams galėjote užkirpsti kelią? Galite nesakyti kokius, bet gal reikėtų pasakyti, ar taip įvyko kada nors ar ne. Dar vienas klausimas tai yra, tai yra amžina uh, laisvės teisingumo ir saugumo uh, sritį. Man atrodo, kad kartais kalbam, turime galvoje, kad kai kalbam apie laisvę, tai vis daugiau kišamas į, į baudžiamąją sistemą valstybės narėse. Ir kalbama apie minties nusikaltimus. Saugumas ir teisingumas, man atrodo, yra susijęs. Yra žmonių uh, e, teisima pasinaudojant uh, uh, Europos arešto orderių ir uh, panaudojant e, kaip galima menkesnius standartus. Gautieri. Ačiū, ponė pirmininkė. Man ne visiškai įtikinami yra skaičiai. Ir kaip ir ponia Lunačiak, norėčiau sužinoti daugiau, kiek pas jūs dirba personalo narių, kokia yra organigrama, kiek yra pareigūnų, kiek yra nacionalinių ekspertų ir kiek žmonių atlieka kokį darbą. Dėl operatyvinio darbo. Na, nesu ekspertas šioje srityje ir man nėra lengva susijęti analitinį darbą su operatyvinė veikla. Jūs taipogi kalbėjote apie analizę, ryšius ir operatyvinę veiklą. Norėčiau, kad jūs daugiau papasakotumėte apie tai, kaip pasidalymas yra tas darbas. Ar viskas vyksta antrailių šaltinių pagrindu, ar yra teikiama informacija mūsų pačių, kuri po to virsta į konkrečias misijas, saugumo gynybos politikos misijas. Saugumo gynybos politikoje yra daug satelitinių misijų ir kitokių misijų. Na ir galiausiai, vertinant tai, kas vyksta Libijoje, jūs rengėte ataskaitą šio klausimu. Aš esu to komiteto narys, kurie turi prieigą prie tų dokumentų, tačiau aš tų dokumentų paprašiau ir kol kas jų nesugavęs. Na, o dėl Libijos, kokių tiesioginių, netiesioginių šaltinių jūs turėjote, kokiais nu, šaltiniais naudojotės ir ar yra teikiama konkreti analizė remiantis konkrečiais šaltiniais, ar tiesiog analizė yra atliekama padedant nacionalinėms agentūroms. Ačiū, ponia Hankis, dvi minutės. Ačiū. Pone Sami, norėčiau vieno klausimo jūsų paklausti. Mane domina jūsų centro santykiai su valstybėmis narėmis. Kadangi, kaip žinome, pagal Lisabonos sutarties subsidiarumo principą saugumo tarnybos absoliučiai patenka į nacionalinės atsakomybės sritį norėčiau paklausti, ar tai dėl to jums kyla problemų, kai vyksta realus bendratarbiavimas tarp valstybių narių atitinkamų žvalgybų ir kaip jūsų centras gali aktyviai pasireikšti, jeigu valstybės narės susiduria su terorizmo grėsme ar kovoja su nusik... nus... organizuotu nusikalstamumu. Taigi, kalbant apie tuos santykius ir uh, spręstinas problemas. Dar vienas trečias klausimas. Dažnai kalbame apie tai, kad ES turėtų ateityje turėti savo žvalgybos agentūrą. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo klausimu, nors tai galbūt yra toksai futuristinis klausimas. Ačiū. Ačiū, ponė Hankis. Manau, kad užduota buvo nemažai klausimų. Įvairių komitetų nariai uždavė šios klausimus. Dėkuoju visiems, kad laikėtės kalbėjimo reglamento ir dėl to, kad uždavėte labai konkrečius klausimus. Taigi, siūlyčiau dabar atsakyti prelegentams. Ponas Vermon, ar galbūt Pa, pona Salmi, pirmasis sureaguotų į klausimus. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu sugrupuoti klausimus ir pastabas. Pirmiausia, koks mūsų laukia kelias ateityje ir kaip aš vertinu žvalgybos ateitį, žvalgybinio darbo ateitį ES, taip pat kokie yra santykiai išo, išorės plotmėje su trečiosiomis šalimis ir taip pat viduje su kitomis ES institucijomis, taip pat SITSEN e, demokratinė priežiūra. Na ir pabandysiu atsakyti kai kurios klausimus konkre, konkrečiau ir detaliau. Kiek tai susijęs su personalo narių skaičiu ir taip toliau. Kaip mes dirbame kaip analizuojame informaciją, atliekame įvairias operacijas. Pirmiausia, pradėsiu nuo to klausimo, kuris susijęs su mūsų žvalgybinio bendradarbiavimo ateitimi Europos Sąjungoje. Savo įžanginėje kalboje teigiau, kad mano nuomonė nacionalinio saugumo ir žvalgybos klausimai, žinoma, patenka į valstybių narių kompetenciją ir jurisdikcijas. Buvo užduotas klausimas, kokių reiktų pakeitimų, jeigu nuspręstumėme steigti žvalgybos agentūrą ES. Tuomet, mano manimo, reiktų pakoreguoti sutartis, kiek aš jau bent suprantu, nacionalinis saugumas, kaip jau minėjau, patenka į valstybių narių kompetenciją. Taigi, nemanau, kad artimiausioje ateityje ar vidutinės trukmės gal net ilgesnės trukmės perspektyvoje būtų įmanoma įsteigti ES žvalgybos agentūrą. Aš asmeniškai pirmenybę teikčiau artimam bendradarbiavimui tarp valstybių narių žvalgybų, kas jau egzistuoja. Tai būtų tinkamiausias pasirinkimas dabar dėl išteklių ir biudžetinių išteklių. Valstybės narės jau atlieka įvairias operacijas ir Mums tik reikia paklausti, kokią, kokią sukurtumėme pridėtinę vertę įsteigę savo operatyvinę apartinės veiklos tarnybą. Mūsų centre yra operatyvinis padalinys. Akcentuoju, kad jis yra, tačiau kalba eina apie krizinės situacijas. Tai yra per, permanentinė sistema ir ten jau nėra dirbama su žvalgybinė informacija. Tiesiog yra pasitelkiama atvirų, atvirų šaltinių informacija. Tų šaltinių mes e, netvarkome savo centre. Tai yra atvirai, atviri šaltiniai, lengvai prieinama informacija, delegat, delegatūrų, valstybių narių tarnybų teikiama informacija. Mes e, operatyvinės veiklos neturime, nevykdome renkant informaciją. Mūsų centras tai nėra informaciją renkanti agentūra. Kalbant apie santykius su išorės partneriais. Mes bendradarbiavame su tokiamis valstybėmis, su kuriomis yra pasirašyti saugumo susitarimai. Tai yra daugiausia Europos valstybės - Šveicarija, Norvegija. Tai yra pagrindiniai mūsų partneriai. Na, o Aišku, keičiamės visuomet informaciją su ES valstybėmis narėmis. Taip pat buvo užduotas klausimas apie santykius tarp, su Europolu, Eurojustu. Su Frontexu taip mes bendradarbiaujame, esame pasirašę susitarimą dėl informacijos mainų, tai bendradarbiavimas vyksta ir su Europolu. Na ir vienas toks mūsų bendras produktas, projektas, Europolo projektas, C CAT projektas. Taigi, bendradarbiavimas vyksta, vyksta sklandžiai ir yra keičiamas informacija, duomenimis. Nepamirškite, kad duomenų mes nerenkame, nerenkame informacijos apie pavienius asmenis, atliekame tik tai strateginę analizę, taigi tokios informacijos negauname ir ji mums nėra reikalinga tam, kad galėtumėme tinkamai atlikti savo darbą. Demokratinė priežiūra parlamento priežiūra, parlamentinė priežiūra, aišku, parlamentinė kontrolė. Tai yra tas klausimas, kuris patenka į sprendimus priimančių institucijų prerogatyvą. Skirtingos valstybės narės turi skirtingas sistemas. Jeigu esu teisus, Europos parlamentas atliko tyrimą, išanalizavo įvairias sistemas ir paprašė, kad valstybės narės pateiktų informaciją apie tai, kaip turėtų vykti ir kaip vyksta parlamentinė priežiūra ir kontrolė įvairiose valstybėse. Yra vėlgi didelis skirtumas tarp valstybių narių tarnybų ir mūsų centro, kadangi mes informacijos nerenkame apskritai, taigi tai yra esminis skirtumas, lyginant su kitų valstybių narių sistemomis. Na ir kiek žinau, kiek esu susipažinęs su tomis sistemomis, jos tikrai yra uh, kitokios ir turi jie visiškai kitokių būdų ir priemonių, kaip būtų galima kontroliuoti saugumą ir valstybių narių žvalgybinių agentūrų darbą. Taip pat buvo užduota klausimų apie personalą. Daugmaž šimtas žmonių dabar pas mus dirba, iš jų yra nacionalinių komandiruotų pareigūnų ir ES funkcionierių e, koks yra procentas, aš tikslių skaičių neturiu, 70-30. Toks būtų, procent, tokia būtų procentinė išraiška. Dabar, kai vyksta mūsų veikla, kiek mes prisidedame prie kritinių situacijų sprendimo, na, Libijos, Šiaurės Afrikos, uh, valstybinio ramumai, arti, neramumai artimuosiuose rytuose, aišku, dabar daugiausia išteklių ir dėmesio personalo skiriama e, toms problemoms spręsti. Na ir jeigu problemų kiltų kitur, tuomet ištekliai būtų perkeliami į kitas vietovės, taigi procentinė išaiška tai būtų sudėtinga įvertinti. E, Kokie yra esminiai klausimai, kuriuos dabar sprendžiame? Kova su terorizmu, aišku, yra vienas reikšmingiausių darbų. Taip pat ir suvokimas ir labai atidus stebėjimas tų karštų įvykių pasaulyje, aišku, pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis artim, į artimuosius rytus ir Šiaurės Afriką daugiausiai krypo mūsų akis ir kokį poveikį tai daro ES ir sprendimų prieimimų sprendimų prieimimo procesų ES. Na ir dar vienas klausimas, kurį sprendžiame, tai yra ginklų neplatinimas. Tai irgi yra labai svarbu, kalbant apie Europos saugumą. Taip pat kalbant apie teroristų grėsmę. Situacija priklauso nuo konkrečios valstybės narės. Mes bandome bendrai įvertinti situaciją įvairiose Europos vietovėse ir pažiūrėti, kokia terorizmo grėsmė gali kilti vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Tokią veiklą vykdome. Pirmininkė, galbūt ambasadorius Vermų norėtų pratesti mano mintis ir gal paliesi tuos klausimus, į kuriuos neatsakiau aš. Žinoma, prašau. E, ambasadoriu Bermų. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Pridėsiu kelius komentarus prie to, ką pasakė mano kolega. Dauguma jūsų iškėlė pagrindinę mintį, ar reikėtų bendro bendros Europos žvalgybos agentūros. Ilka jau daug apie tai pasakė, aš dar norėčiau šį bitą pridurti. Pirmiausia, kalbama ne tik tai apie finansus, bet ir apie paruoštus asmenis, jeigu norime sukurti tinklą ekspertų, kurie galėtų dirbti žvalgybos rytyje, tai užima labai daug laiko, nes reikia gerai apmokytų žmonių. Antra, kalbama ir apie duplikuojamą darbą. Valstybės narės jau turi tokias agentūras. Buvo pasakyta, buvo kalbėta apie bendradarbiavimą tarp valstybės narės ir kad jis yra sudėtingas. Įsivaizduokite, jeigu dar pastatytumėm dar viršutinę tokią liktai e, agentūrą, dar labiau, dar bus sunkiau bendradarbiauti. Būtent todėl reikia labai atsargiai apie tai kalbėti. Be to, sutartyje nėra numatyta tokia galimybė. Kalbant apie bendradarbiavimą valstybėse narėse ir tarp valstybių narių. Pirmiausiai, pačiose valstybėse narėse. E, pavyzdžiui, galime pažiūrėti, kas atsitiko JAV po rūpiuč, rugsėjo 11 įvykių, buvo padaryta įvairiausių reformų. Ir matome, kad ir valstybės narės deda labai daug pastangų tai padaryti. Matome, kad mūsų e, draugai Amerikoje irgi e, reformuoja savo agentūras, nežinau, ar jie sėkmingai tai daro, bet tikrai stengiamasi kažką tai pakeisti. O Europos lygmenių buvo stengiamasi, jei nekoordinuoti veiklą, tai bent jau kiek geriau pasikeisti informaciją. Taigi informacijos pasikeitimas būtų labai naudingas mums visiems, jeigu galėtumėm suderinti vidinę ir išorinę dimenciją. Buvo klausima, kodėl išorinių veiksmų tarnyba turėtų kovoti su, e, nu, kova su nusikalstamumu. Juk, tai ir, juk tame yra labai dėlė išorinė dimensija, nes nusikalstamumas nesustoja prie valstybių narių sienų. Dažnai jisai labai stipriai susijęs ir su terorizmu. Uh, Ir tie klausimai, kuo toliau, tuo labiau yra susiję ir kyla poreikis ne tik tai nuo organizuoto nusikalstamumo pereiti prie terorizmo, bet ir sieti vidinį saugumą su išoriniu saugumu. Mes dabar gyvename tokiame pasaulyje, todėl visi turime kartu dirbti ir bendradarbiauti. Ar tai reiškia, jeigu teisingai supratau, kaip kad, kaip Žilė Korkov sakė, kad mes turėtumėm iš Europolo, Frontexo, SITSEN sukurti vieną didelę agentūrą. Nesu tikras, nes čia mes kalbame apie labai konkretų darbą, konkret... konkrečias užduotis, kur reikia profesionalų. Jeigu viską sumesime į vieną vietą, nemanau, kad efektyvumas bus pats didžiausias. Taigi būčiau labai atsargus prieš žengdamas į tą, prieš žengdamas tą kryptimį. Paskutinė pastaba. Atrodo, pane Latford klausė apie mūsų veiklą. Manau, kad Bušo administracija bandė, į, bandė įtikinti kai kurias valstybės narės bendradarbiauti, pradėti dialogą dėl tam tikro bendradarbiavimo susijusio su, susijusio su kalinių pervežimais. Tiesą sakant, kiek prisimenu, tie dialogai toli nepaž, nepažengė, nes daugybė valstybių narių negalėjo priimti tokių pasiūlymų. Visų pirmiausia, todėl, kad jie kirtosi su pačiais esminiais teisinės valstybės principais ir panašiais dalykais. Ir kai pasikeitė valdžia JAV, tos, tie, tos diskusijos irgi nepasistumėjo, nes Obama pats jau nebenorėjo tęsti panašių, panašaus dialogo, nes buvo praeita kalbėti apie Guantanamo uždarimą, tos situacijos pakeitimą. Kaip visi žinome, tai nėra lengva. Kiek žinau, tos kalbos, kurios anksčiau vyravo, dabar jau nebe, nebėra tęsiamos. Taigi tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Well, again, Ačiū ponui Salmi ir ponui Vimon. Pana Salmi atrodo nori dar kažką papildyti. Ačiū pirminkė, labai trumpai. Atsakysiu į klausimus, kuriuos neatsakiau buvo klausimas apie tai, ar mums pavyko užkirsti kelią kokiai nors teroristiniai, e, teroristiniam kokiam nors išpoliui. Mes nėra operatyvinė tarnyba, mes naudojamės e, valstybių narių strateginę informaciją, tačiau mūsų produktai kada nors buvo panaudoti. Pavyzdžiui, kalbam apie aviacijos ir krovinių saugumą, kur mūsų dokumentai padeda priimti politinius sprendimus. Taigi, ta prasme taip, tačiau operatyvinę veiklą mes neužsimėme. Pirmininkė, tiek aš galėčiau atsakyti į šį klausimą. Ačiū dar kartą ponui Vimo, išorės veiksmų tarnybos generaliniam sekretoriui ir Ilkė Salmi, situacijų centro direktoriui. Manau, matau, kad kažkas nori dar patikslinti ar užduoti klausimą, ponas Mišelis kelia ranką. Jeigu labai trumpai. Labai trumpai. Vienas klausimas. Norėčiau, norėčiau pono Vermų užduoti klausimą. Aš labai vertinu jo darbą ir pritariu jo požiūriui. Mano klausimas bus labai paprastas, ponė Vermų. Norėčiau sužinoti, jūs teikėte čia daug paaiškinimų, bet aš norėčiau sužinoti, ar tai, ko trūksta išorės veiksmų tarnyboje, ar to tai neegzistavo anksčiau. Dar kažkas prašė žodžio, prašom. Du trumpai klausimai. Kaip vertinate kibernetinės kovos svarbą? Ir antra, pasaulis yra nenuspėjęs. Kaip jūs vertinate juodųjų gulbių antalius? Pone Intveltė, labai trumpai, grįžtant prie mano pirmojo klausimo. Ir panašų klausimą uždavė ponas Albrechtas. Jūs sakėte, kad jungtinės nacionalinės valstybės turi didžiausią kompetenciją šios rytyje. Ar tai reiškia, kad jūs prižiūri kada nor, kaip nors nacionaliniai parlamentai. Tai jeigu ne, jūsų taip pat nekontroliuoja ir Europos parlamentas, kam jūs esate atskaitingi. Ir paskutinis klausimas, nes negalime iš naujo pradėti diskusijos. Ponas Sarijus Volski, ponas Galtieri. Labai trumpai. Girdėjome, kad e, situacijų centras neužsima žvalgybą. Ar mums reikia kad e, reikia rinkti bendros žvalgybos, kaip siūlė kai kurie nariai ir kaip rašoma virš atsvohė vakarykščios dienos numeryje. Alberto Galtieri. Jūs paskutinis dėl patvirtinimo, kad sutartis draudžia jums rinkti informaciją. Aš neįsivaizduoju, kuris sutarties straipsnis draustų sąjungai, priverstų sąjungą remtis informaciją, kurią parengė kiti. Ponas Dijas Demera. Labai trumpai ačiū, ponia pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Manau, reikia aiškiai išsiaiškinti kelis abejotinus dalykus. Pirmiausiai, mes turime žvalgybos institucijų valstybėse narėse, turime Eurojustą, Frontex, Europolę, turim situacijų centrą, turime ir kitas agentūras, kurios rūpinasi laisvėmis ir teisėmis, taip pat turime ir koordinatorių koordinuojanti e, kovą su, su terorizmu, taip pat ir e, asmens duomenų apsaugos agentūra ir pagrindinių teisų apsaugos agentūra. Manau, kad reikia aiškiai suprasti, kad visi šitie, visos šios institucijos neturi jokių žvalgybinių ar operatyvinių e, kompetencijų iš, išskyrus Frontexą. Taigi, kai kalbame apie parlamentinę kontrolę, kokia, kokios parlamentinės kontrolės reikėtų tam, kuris renka informaciją ir ją dalinasi. Mes turėtumėm kontroliuoti tas institucijas, žvalgybinės institucijas, kurios turi kompetencijų, kam kontroliuoti tą agentūra, kuri paprasčiausiai renka informaciją ir ją dalinasi. Taigi neturiu daugiau klausimų užduoti. Tik tai norėjau paaiškinti šitą pusę, šitą, šitą medalio pusę. Nes iš tikrųjų kitoje medalio pusėje tai yra du kontro, dvi kontroliuojančios agentūros. Tai būtent e, asmens duomenų apsaugos agentūra ir e, pagrindinių teisų gynybo agentūra. Ačiū dar kartą mūsų svečiams duotų žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu gal e, prancūziškai įvairovės dėliai ir atsakysiu į buvusio ministro klausimą. Pasakysiu, kad taip, matyt, negalėčiau ir kitaip pasakyti, kai šalia sėdi kolega. Jeigu nebūtų buvęs, bu, buvusio cen, mūsų centro, tuomet e, iš tiesų nebūtų būtų užpildyta tam tikra erdvė, nes tarybos generalinis sekretorius jautė, kad reikalinga gauti informaciją iš visų atvirų šaltinių ir atlikti tų atvirų šaltinių sintez, teikiamų duomenų sintezę. Ir tokiu būdu mes gavome labai naudingą, rengėme labai naudingą produktą. Centras gali kasdien pateikti informacinį produktą, kuris yra labai naudingas. Na ir kita vertus, dar kartą įvairios valstybės narės teikia mums informacijas, centras atlieka tos informacijos sintezę. Ir ta paslauga yra mums labai naudinga. Na, kalbant apie galimus gebėjimus, mūsų gebėjimus mums patiems rinkti informaciją. Na, mes e, rengiame informacijos e, sintezę ir analizę. Ir aišku, galbūt, e, jeigu gautumėme informacijos patys, tai būtų pridėtinė vertė. Aš galbūt tikrai labai atvirai ir nuoširdžiai, nes tokia yra mano asmeninė nuomonė. Taip pat buvo užduotas politinės kontrolės, parlamentinės kontrolės klausimas. Išrais veiksmų tarnyba, kuriai priklauso mūsų centras, yra ir kariškių, ka, karinis centras ir kiti padaliniai priklausantys išorės veiksmų tarnyboje. Taigi tarnyba mūsų veiklą ir kontroliuoja labai tiksliai, aiškiai, pagal aiškę tikslę sistemą, kuri yra numatyta sutartyje ir kituose reglamentuose. Uh, Taigi politinė kontrolė vyksta. Politinė kontrolė vyksta ir Frontexo, ir kitų komisijos tarnybų atžvilgių. Tai yra tiesiog ta pati kontrolė, kuri vyksta, pavyzdžiui, ir komisarų atžvilgių. Na ir aš manau, kad nereiktų čia maišyti tos bendros politinės kontrolės, kurią atlieka komisijos politiniai atstovai ir vyriausiosios įgaliotinės atstovai ir konfidencialių dokumentų, prie kurių nebūtinai gaunama prieiga. Taigi tai yra du skirtingi dalykai ir jų nereikia maišyti. Prieiga prie konfidencialių duomenų. Mes esame parengę įvairias taisyklės, priemonės, tačiau tikrai reikia daryti skirtumą tarp šių dviejų dalykų. Na ir paskutinis klausimas, kuris buvo užduotas, iš naujo būtent, kodėl nebūtų naudinga, ar nebūtų naudinga įsteigti europinę sistemą, agentūrą, saugumo tarnybą, kuri atliktų savo veiklą, gautų informaciją, rinktų informaciją. Na, ponė Sarišvalskė, aš beveik jau jums ir atsakiau. Tai kaip, na, užsienio politika, nėra bendros užsienio politikos ES, galbūt kažkada ji atsiras, kol kas dėja bendros užsienio politikos nėra, taigi viską reikia matyti daryti palaipsniui. Ir sąžiningai galiu pasakyti, kad kalbant apie visas nacionalinės žvalgybos ir saugumo agentūras, ir ar reiktų sukurti europinę tokią agentūrą, tai būtų tik tai veiklos dubliavimas, mano manimu, ir tai tik pakenktų europiečių saugumui. Taigi aš manau, kad bandyti žengti tokiu keliu reikia labai atsargiai, palaipsniui ir palaukti, pažiūrėti, kaip viskas klostysis ateityje. Aš manau, kol kas mes tikrai esame atlikę nemažai darbų ir pasiekę daug pažangos. Daug valstybių narių agentūrų mielai keičiasi informacija, tai yra tampa bendra informacija ir mano vertimu tai yra labai svarbi pažanga, pažanga, kurią jau jaučiame keletą metų. Ačiū, ponė Vermu. Na ir paskutinis raundas atsakymams. Ponas Salmi dar pasisakys Junktinių situacijų centro vardu. Ačiū. Nėra daug ką galėčiau pridurti. Ar mes atsime atskaitingi valstybių narių parlamentams? Jokių būdų. Ne. Na, kibernetiniai nusikaltimai, aišku, tai yra aktuali tema, kurią sekame ir galbūt kitą kartą aš mieliau pristatysiu mūsų vykdomas operacijas šioje srityje. Taigi tiek, ponė pirmininkė. Ačiū Jums abiems, ponė Salmi, ponė Vermų. Dėkojame ir SEDE bei AFET komitetų nariams, kurie įsitraukė į bendras diskusijas. Na ir perdame prie kito darbo atvarkės punkto. Atsisveikinime su svečiais. Thank you. Thank you. We thank, we thank all of the members of the AFET committee. Dėkojame visiems AFET komiteto ir SEDE komiteto nariams. Šautėlė išeiti. You, Kolegos, prašau jūsų dėmesio, periname prie penktojo darbo tvarkės punkto. Visapusiškas požiūris į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje. Tai yra antra galimybė aptarti šį labai svarbų klausimą, kuriam paskirsime pusvalandį. Per pusvalandį išklausysime pranešimo projekto pristatymo dėl e, komisijos komunikato dėl visapusiško požiūrio į asmens domenų apsaugą. Ponas Aksel Vos yra pranešėjas. Išklausysime jo. Jis pristatys pagrindinius pranešimo elementus, po to vyks diskusijos. kolegos galės pasisakyti. Dar norėčiau pridurti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 26 diena, 12 valanda dienos. Pone Vos, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi galėdamas šiandieną pristatyti pranešimo projektą dėl visapusiško požiūrio asmens duomenų apsaugą ES. Aš jau pristačiau darbinį dokumentą anksčiau, na, o šiandieną labai trumpai pasisakysiu ir papasakosiu apie pranešimo rengimo kontekstą. Europos Sąjungoje 1995 metais buvo patvirtinta duomenų apsaugos direktyva, tai buvo labai svarbus dokumentas teisėkuros procese. Uh, Jis turėjo labai daug įtakos Europoje, kalbant apie duomenų apsaugą. Praėjus 15 metų dabar atėjo laikas pakoreguoti šią direktyvą dėl eilės priežasčių. Iš dalies dėl to, kad e, įvyko techninių pokyčių ir direktyva šiek tiek atsilieka nuo įvykių, taip pat įsigaliojo ir Lisabono sutartis ir dėl to pasikeitė teisinė padėtis direktyva nėr, nebuvo visapusiškai perkelta ir nebuvo vienodai taikoma visose valstybėse. Na, o kalbant apie internetinius dalykus, direktyva neatsižvelgia į technologinius pokyčius. Liepos mėnesį prieš vasaros atostogas tikimės, kad komisija pateiks dokumentą. Na ir mes Libe komitete suvaidinsime tuomet labai svarbų vaidmenį, svarbesnį nei 95 metais. Manau, kad mes turime labai rimtai atlikti šią užduotį ir džiaugiuosi, kad iš anksto dabar turime galimybę per šią, savo, šį savo iniciatyvą rengiamą pranešimą išsakyti parlamento poziciją. Kartu su šešėliniais pranešėjai mes parengėme projektą. Na ir mes atsižvelgėme įvairių frakcijų nuomonės. Mes nesusitelkėme ties detalėmis, tiesiog bandėme dėl esminių dalykų susitarti ir aš norėčiau dabar juos ir pristatyti. Mes reikalaujame penkių dalykų. Pirmiausia, norėtumėme, kad visapusiškai būtų suderintos dabartinės taisyklės ir būtų užtikrinamas teisinis aiškumas šioje srityje. Antras dalykas, norime, kad apriptis būtų išplėsta, įtraukiant policijos ir teismų bendradarbiavimą. Trečias dalykas, norėtumėme, kad būtų paaiškintos taikomos teisės taisyklės, taisyklės dėl taikomos teisės ir nepriklausomai nuo duomenų kontrolieriaus geografinės padėties ar duomenų priežiūros pareigūno, tos pačios taisyklės turi būti taikomos visiems. Ketvirtas dalykas, norėtumėme kad būtų padidinamos žmogaus teisės, kalbant apie duomenų atskleidimą ir kontroliavimą. Ir taip pat norėtumėme užtikrinti, kad tinkamai būtų įgyvendinamos taisyklės ir kad būtų galima teikti apeliacijas dėl duomenų apsaugos taisyklių pritaikymo. Taip pat norėtumėme ir duomenų apsaugos priežiūros institucijų darbo koordinavimo geresnio darbo koordinavimo. Kaip sakiau pradžioje, direktyva galioja nuo 95 metų, taigi ne nuo nulio pradedame darbus, turime puikų atspirties tašką ir dabar bandome, bandome užtikrinti šio laikišką duomenų apsaugą. Turime pasinaudoti šią galimybę, tai yra mūsų piliečių labui ir aš mielai išklausysiu jūsų pastabų ir tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo ateityje. Ačiū. Ačiū turime komisijos ir tarybos atstovų. Galbūt prieš pradant debatus prašyčiau pirmininkaujančios šalies arba komisijos atstovo pasisakyti. Žodis komisijos atstoviai. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija savo ruoštų labai su dideliu susidomėjimu perskaitė pranešimo projektą, kuriame yra pritarėme mūsų teikiamiems pasiūlymams komisijos komunikate išsakytiems pasiūlymams ir mes su nekantrumu laukiame, kuomet parlamentas išreikš savo nuomonę dėl to dokumento. Ir komisija, kaip jau buvo paminėta, savo dokumentą paskelbs e, po vasaros atostogų. Dėkojame komisijai. Taryba pirmininkaujanti valstybė, ar norėtų pasisakyti. Jei ne, tada pradėsime diskusijas. Pirmiausia, žodį suteikiame poniai Endvelt. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi šiuo pranešimo projektu. Pranešėjas labai glaudžiai dirbo su šešėliniais pranešiais, taigi nuostabų nebuvo, stigmenų nebuvo. Pagrindiniai principai pranešime visi yra. Pirmiausias principas yra tai, kad mums reikia bendrų e, asmens duomenų apsaugos standartų visiems, visiems asmens duomenim, duomenims. Žinoma, skirtingiams sektoriams yra tam tikri kriterijai, bet svarbu turėti vieną instrumentą kuris e, dengia ir pirmą, ir trečią ramsti. Antra, harmonizavimo principas. Manau, kad dėl harmonizavimo visi daugmaž pritarė, tai ir piliečiams, ir įmonėms būtų labai naudinga, nes visa sistema taptų daug e, skaidresnė. Todėl pasisakyčiau labiau už reglamentą, o ne už direktyvą. Trečias dalykas, kuris dar yra šiek tiek problematiškas, tai būtent gl globali dimencija. Galėtumėm e, tą dokumentą paruošti visai ES, bet piliečiai lik ir apriboti yra teritorijos, bet duomenys nėra apriboti teritorijos ir reikia rasti sprendimo, tai bus tikrai nesudė, nelengva. Ne Girdėjau, kad Australija irgi kūrė naują asmens duomenų apsaugą, e, labai aukšto, aukšto ligmens asmens duomenų apsaugą savo piliečiams. Galiausiai šito dokumento įgyvendinimas, atskaitomybės principas, kurį ruošia daugybė šalių, šiuo metu, suinteresuotų šalių, yra labai jautrus klausimas. Asmens duomenų, įgyven... Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimas turėtų būti netoks formalus, kad visi padaro tiek, kiek yra reikalaujama. Ir, ir tiek reikia sukurti domenų apsaugos kultūrą. Vienas iš pasiūlymų, kurį dar svarstysime šiame komitete, yra tai, kad reikėtų numatyti labai griežtas bausmes tiems asmenims, kurie pasinaudoja asmens duomenimis. Asmens duomenys kasdienėme gyvenime pasidarė labai svarbus ir jeigu jais yra piktybiškai pasinaudojama, už tai reikia bausti. Pirmininkas, ačiū. Pone Zipel. Ja, schön, dank. Ich möchte zunächst dem Berichterstatter danken. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis ėmėsi dirbti šiuo svarbiu klausimu. Manau, kad aštuntas kla... punktas yra labai svarbus būtent dėl samoningumo e, didinimo kampaniją. Žinome, kad asmens duomenys visose sritise ir darbo, ir ekonominių santykių. E, visur yra duomenys renkami ir niekada nesame visiškai tikri, kas galų gale galės prieiti prie tų duomenų. Taigi yra be galo svarbu, kad asmenys suprastų, ką daro, kas yra daroma e, su tais, asmen, su tais asmenų, asmens duomenimis. Yra padaryta tyrimų, kad e, jauni žmonės labai greitai priima naujas technologijas, bet nelabai žino, riziko, kokios rizikos faktorių yra, kai internetu pasirašomos sutartys ar kitaip pateikiami asmens duomenys. Taigi manau, kad tai yra labai svarbu būtent didinti samoningumą ir būtų labai gerai, jeigu valstybės narės galų, galų gale turėtų mokomosios medžiagos, kad mokytojai galėtų uh, E, daugiau samoningumą kelti tarp jaunų žmonių. Ačiū. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Manau, kad aišku, jog įdėta nemažai pastangų apžvelgti svarbiausius klausimus, daug, e, daug kas susijęs su to, ką komisija buvo pateikusi, bet norėčiau liktai išnašą tokią pasiūlyti. Buvo kalbama, kad bus parstos dokumentas prieš vasarą, dabar atrodo, kad po vasaros. Norėčiau, kad komisija patikslintų, kada bus tas dokumentas paruoštas. Taip pat mes esame pakankamai drąsūs ir sakome, kad norim, kad būtų prašas reglamentas, o ne direktyva. Negalime prašyti bendro reglamentavimo, paskui sakyti, kad kiekviena valstybė narė gali daryti, ką nori. Mes dabar sakome, kad norime paruošti reglamentą ir alternatyva galėtų būti, kad sakome, kad norime pilnai harmonizuoti šitą, šitą sritį, o tarybai paliekame nuspręsti. Čia nuskambėjo puikiai mintis, bet tai galėtų būti tik tai papildoma priemonė, nes čia mes būtent kalbame apie asmens duomenų apsaugą, ką mes šviesime, ką mes mokysime, kuriuos piliečius, ar tada žmonės galės priimti sprendimus apie savo veiksmus. Daug svarbiau yra, kad būtų kuo daugiau skaidrumo, kaip verslas elgesi su duomenimis, kaip jie yra apdorojami. Daug žmonių sako, man nesvarbu, darykite su mano asmens duomenimis, ką norite. Taigi negalime timti iš piliečių le, leisvis e, apsispręsti, bet jiems turėtų būti pateikta informacija, kas bus daroma su jų asmens duomenimis. Taigi, piliečiai turi turėti informaciją, kad galėtų apsispręsti. Taip pat nuskambėjo įdomus pasiūlymas dėl alternatyvų. galėtume išduoti asmens duomenų apsaugos sertifikatus ES lygmenių. Tai išspręsų teritorialumo problemas. Tada galėtų verslo įmonė sakyti, kad yra sertifikuota ir pagal tą sertifikatą tinkamai elgesi su asmens duomenimis ir tai būtų visose valstybėse narėse. Taip mes išspręstumėme teritorialumo problemą. Man atrodo, kad Japonijoje panašiai, panašiai sistema yra taikoma ir jinai yra sėkminga. Dar daug ką galima būtų pasakyti, bet manau, kad mes einame tinkamą linkme. Jeigu šitas dokumentas virs reglamentu, tikrai bus geras pagrindas dirbti. Ačiū. No, Toliau pana Enst. Labai ačiū. Žinoma, turint galvoje tai, kad pozityvu būtų tai, kad mes siektume visiško harmonizavimo visose srityse reglamento atveju, tačiau turime žinoti vyriausybių pozicijas. Ir čia pamatytume nemažai abejonių dėl šių taisyklių gyvendinimo policijos ir teisminio bendradarbiavimo srityje. Yra pasiūlymų priimti tam tikrus e, apribojimus. Taigi man įdomu, kaip jūs kaip prinešėjas ketinate su tuo elgtis, ar turite mindi, minčių, kaip tokį pasipriešinimą nugalėti. Taigi e, kyla klausimas, ar įmanoma sulaukti reglamento ir visiško harmonizavimo šioje srityje. Antra, koks būtų trečiųjų šalių vaidmuo šis aspektas yra labai neaiškus. Yra galbūt pozityvių ketinimų, tačiau mes turime ir toliau tęsti rimtas diskusijas šiuo klausimu. Būtent kokiamis sąlygomis galima pasiekti pažango šioje srityje. Taip pat mane domina e, mintis apie domino apsaugos priežiūros pareigūnus, kokios yra jų galios, ar E, galima teikti kolektyvinius ieškinius būtų, e, čia atrodo taryboje yra įvairių nuomonių. Ir dar vienas dalykas - sankcijos, kurias e, minėjo Sofi Intveld. Tai iš tikrųjų rimta problema. Ačiū. Ponas Albrechtas. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad bendradarbiavimas su ponu Fosu pranešėjų buvo labai naudingas, vyko puikiai ir tikiuosi, kad rezultatai bus puikūs. Čia buvo minėtas pavasario komunikatas. Na ir mes bandome reaguoti į svarbiausius klausimus. Šią prasme, vienas klausimas yra labai svarbus direktyva 9546, tai yra duomenų apsaugos reformos išeities taškas. Ir e, iš tikrųjų reikia tai pasakyti, nes tai turės įtakos tam, ar mes e, renksime kitą direktyvą ar reglamentą. Aš teikčiau pirminybę reglamentui taip pat, tačiau akivaizdu, kad nenorime prarasti jau pasiektų pozicijų duomenų apsaugos standartų srityje. Na ir po Lisabonos e, sutarties įsigaliojimo yra bendrijos ramstis apimantis policijos ir teisminį bendradarbiavimą. Pagal 16 straipsnį duomenų apsauga patektų į visas šias rytis. Todėl mums reikia nuosekliai taikyti tuos pačius principus ir e, duomenų apsaugo, apsaugos standartus visose srityse. O svarbiausias dalykas yra tas, kad jeigu kalbėsime apie reglamentą, tai turėsime galvoti apie geresnį duomenų apsaugos taisyklių įgyvendinimą, nes praeitėje čia buvo tikrai nemažai problemų, ypač kai kalbam apie išorės santykius, pavyzdžiui, e, kai kalbam apie susitarimus su jungtinėmis valstybėmis, čia taisyklių reikia tikrai geresnių. Toliau, pane Romero. Ačiū pirmininkė, norėjau paklausti pranešėjo. Čia labai bendra prasme aptarta, todėl norėčiau paklausti kokie kriterijai susijęs su asmens duomenų apsauga turėtų būti traukti į visus tarptautinius susitarimus, nes tai yra mūsų Europos nuostatų pagrindiniai europietiški principai, kuriuos turime ginti, pavyzdžiui, pasirašydami arba dėrėdamėsi dėl sutarčių su, su JAV. E, pavyzdžiui, direktyva direktyva ne visose valstybėse narėse yra tinkamai įgyveninta, taigi dabar reikia peržiūrėti pagal šitą komisijos dokumentą visą, visus bendrus asmens duomenų apsaugos standartus. Todėl labai svarbu, kad Europoje aiškiai žinotumėm, kokie tie standartai dėrėdamėsi su kitomis valstybėmis. Nes jeigu mes patys neturi, neturėsime. E, gerai apgalvotos teisinės bazės mes negalėsime reikalauti ir kelti savo standartų, dėrėdamėsi dėl susitarimų su kitomis valstybėmis, e, pavyzdžiui, su JAV. Ačiū, ponė Bronks. Uh, you, Ačiū, ponė pirmininkė. Neturiu problemų dėl pranešimo esmės, nors man mieliau tai tiktų tarptautinio sutarimo forma o ne pranešimo formą. D punkte konkrečiai kalbama apie profiliavimą kaip apie pavojų. Matyt, kalba eina apie tyrimus ir rimtų nusikaltimų prevenciją, terorizmo prevenciją. Profiliavimas atrodo kaip atgrasos priemonė, nes tai diskriminuojanti priemonė. Tačiau bandant surasti įtartinus asmenis, neproporcinga būtų neproporcingumo elementas, aš manau, kad yra neišvengiamas. Taigi man profiliavimas nekelia jokių problemų. Ačiū pranešėjas, ponas Vos dabar sureaguos į diskusijas. Į visus pasisakymus. Ačiū. tikiuosi, kad šiek tiek įnešiu daugiau aiškumo. Pirmiausia, dėl Australijos savokos. Tikrai nesu nieko apie tai girdėjęs, mielai e, tą informaciją peržiūrėčiau ir aptarčiau. Aleksandras dar sėdi taip dėl reglamento. Aš manau, kad čia yra keletas elementų. E, Pirmiausia, teisinis pagrindas čia nėra pagrindinė problema. Pagrindinė problema yra turinys, esmė. Ir aš manau, kad visapusiškas harmonizavimas yra tai, ko mes turėtumėme siekti. Na ir ar tai būtų įmanoma padaryti per direktyvą ar per reglamentą, aš manau, kad e, abu variantai būtų naudingi, tačiau norint užtikrinti visapusišką harmonizavimą reglamentas būtų vertingesnė priemonė. Tos idėjos mes neįtraukėme į pranešimą, nes mano, pagal mano turimą informaciją nebuvo įmanoma surasti bendro teisinio pagrindo, dėl to tos minties ir neįtraukiau. Tačiau aš manau, kad e, to galėtumėme siekti, bent jau turinio prasme. Dabar dėl pastabų susijusių su e, harmonizavimu ir e, problemų su tam tikromis vyriausybėmis šiuo klausimu man uh, Pats svarbiausias prioritetas yra užtikrinti racionalią duomenų apsaugos sistemą. Na ir kila klausimas, kaip piliečiai norėtų būti apsaugoti. Na, o ko, tai, ko nori valstybė, jau yra antriniai prioritetai. Yra racionali sistema, kuri yra įgyvendinta, kuri suteikia pasitikėjimą informaciją, Ir tai turėtų būti mūsų atspirties taškas. Dabar kalbant apie duomenų apsaugos priežiūros pareigūnus ir kolektyvinius ieškinius. Manau, kad šiame dokumente nebus pateikiama išsami informacija apie tai. Arba kartu, ar pavieniui galėtumėme siūlyti pakeitimus, tačiau pagrindinė mintis, pagrindinė idėja yra numatyti esminius dalykus tam, kad e, komisija žinotų, kas yra svarbu mums. Ir aišku, tam tikrų detalių, prie kurių gal norėsime grįžti. Dabar tai, ką sakė ponas Romero ir ponas Bronsas, abu minėjo tarptautinius susitarimus. Iš principo, duomenų apsaugos direktyvos peržiūra yra tai, ko mes prašome, tikimės iš savo piliečių. Ir pagrindinis darbo atvarkės punktas nėra tartautinių sustarimų klausimas. Taip pat, aišku, yra tam tikrų standartų, kurie numatyti šioje direktyvoje, kurie yra racionalūs ir uh, matyt, jie ir bus pritaikyti, pasirašant, derantis dėl tartutinių susitarimų. Na, o direktyvoje mes turime tam tikrų elementų, kurie gali tapti pagrindu rengiant ir tarptautinius susitarimus. Na, bent jau kalbant apie pagrindinius principus. Dabar e, dėl teisės e, prieštarauti gauti informaciją, žalos atlyginimo ar panašiai. Visi šie dalykai, dėl visų šių dalykų reikia susitarti tartutiniu mastu. Dabar dar prie to, ką sakė ponas, norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponas Bromsas dėl D punkto. Profiliavimas čia neturima omenyje valstybių narių institucijų veikla. Kaip jau sakiau pradžioje, techninės galimybės smarkiai pažengė į priekį tiek, kad labai lengva internetu atlikti profiliavimą. Ir mes nenorime to leisti piliečių vardu. Dėl to ir pasisakome prieš profiliavimą. Nes priešingą atveju žmonėms bus taps įmanoma atlikti tokius e, profiliavimus ir mes tikrai to nenorėtumėme numatyti šiame kontekste. Ačiū, ponia Fos. Pone Sonija Alfano dar nori pasisakyti trumpai. Ačiū norėjau pasveikinti poną Bosą, ponė pirmininkė, nes pranešimas tikrai yra puikus. Ir mano klausimas yra štai koks. Ar pranešime būtų dar įmanoma įtraukti nuostatą dėl nacionalinių garantijų sustiprinimo? Dėl galimybės sustiprinti 29 straipsnio grupę ir vers, paversti ją žinybą. Agentūra profiliavimas buvo paminėtas ir galbūt galėtumėme pakalbėti apie profiliavimo veiklos draudimus ir numatyti draudimą pranešime. Ir taip pat piliečiams būtų galima numatyti procedūrą, kurios pagalba jie galėtų matyti tuos duomenys, kurie yra laikomi ir kurie yra apdorojami valstybių narių arba europinių agentūrų. Ačiū už klausimus. Pirmiausia, dėl nacionalinių asmens duomenų apsaugos institucijų sustiprinimo 29 straipsnis. Manau, kad reikėtų padirbėti ties komisijos pasiūlymų ir gerai apsvarstyti, kaip būtų galima įgyventinti kontrolės sistemą Europoje, kokios mes sistemos norime. Nemanau, kad būtinai reikia izoliuotai kažką pridėti, reikia galvoti bendrąją prasme, kaip sukurti bendrą gerai veikiančią sistemą. Žinoma, tik tada, kai 29 straipsnio darbo grupė ir nacionalinės mes duomenų apsaugos kontrolieriai būtų e, traktuojami kartu. Reikia gerai apibriežti vaidmenis, kad nebūtų daromas dvigubas darbas ir kad galėtum taikyti bendrą schemą visai Europai. Taigi tokios mano pagrindinės mintis šią prasme. Dėl profiliavimo uždraudimo. Apie tai jau buvo kalbėta. Gal ne viską paminėjau, bet mes turime tam tikrą sutarimą dėl profiliavimo ir manau, kad bus galima pateikti bendrų pakeitimų dėl šio klausimo. Dėl prievolės teikti informaciją apie duomenų apsaugą. Manau, kad yra bendrų susitarimų ir labai svarbu, kad piliečiai būtų iš anksto tinkamai informuoti. Panašu, kad šešėliniai pranešėjai irgi pritarė šitai nuomoniai. Bet kuriuo atveju 95 direktyvoje šita nuostata jau yra įtraukta. Ačiū už šitus mm, pasiūlymus ir mintis ir toliau diskutuosime ruoždami šitą dokumentą. Pirmininkas, ačiū. Apsvarstėme pranešimo projektą ir nusprendėme, iki kada galima pateikti pakeitimus iki balandžio 26 dienos vidurdienio. Galime pateikti pakeitimus. Einame prie šešto klausimo ES kovos su terorizmu politika. Svarbiausia laimėjimai ir ateities uždaviniai. Tęsime darbą. Šeštas darbo atvarkės klausimas. Kaip sakiau, kalbėsime apie pranešimo projektą paruoštą ponios Intveld pranešimo projektas apie ES kovos su terorizmu politiką. Kitą savaitę bus surenkti klausimai šią temą. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, kad jie mums pristatytų pranešimo projektą, o tada vyks bendros diskusijos, lauksime pasisakymų iš kolegų, iš komisijos ir tarybos, jeigu jie taip pat norės dalyvauti mūsų diskusijoje. Priminsiu, kad kaip ir svarstant ankstesnį klausimą, e, praneš, pakeitimus galima pateikti iki balandžio 26 dienos vidudienio. Pone Entvilt, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Manau, kad galiu kalbėti, galėsiu kalbėti trumpai, nes mes nuomenėmis, nuomonėmis jau keitėmės dėl pradinio pranešimo projekto. Dabar prieš jūs guli darbinių dokumentų savadas. Iš esmės nieko nepakeičiau, tik tai patrumpinau ir jeigu ką nors praleidau, pati pateiksiu pakeitimus. Tiesiog norėjau, kad kuo mažiau puslapių susidarytų, kad kuo greičiau būtų viskas išversta. E, praeitą kartą kolegos pateikė labai puikių pasiūlymų ir siūlyčiau dabar irgi pateikti pakeitimų ir taip pristatyti savo mintis. Dėl procedūros. Keli praktiniai patarimai. Kvieščiau komisiją ir tarybą jau dabar atsakyti į mūsų pranešime iškeltus klausimus. Jie tikrai jau gali tai padaryti. Kai kurie klausimai yra labai tiesmuki. Pavyzdžiui, prašėme pateikti e, informaciją, kokios biudžeto, pagal kokias biudžeto eilutes yra, bus finansuojamas antiter, e, kova su terorizmu. Norėtumėm, kad mūsų komitetas iki mėnesio pabaigos gautų šitus duomenis. E, ypatingai būtų gerai gauti juos prieš klausimą, kad turėtumėm jau mm, žinių. Ir būtų labai įdomu žinoti, kiek mes e, lėšų išleidžiame kovai su terorizmu. Komisija kiekvienais metais. Ku, e, ruošia metinį biudžetą ES. Tai jūs tikrai žinote, kokioje biudžeto eilutėje kiek yra numatyta ir pernai, praeitą savaitę komisijos atstovas pasakė, kad tai labai sunku padaryti, nes e, tokios informacijos neturi, ją reikia surinkti, bet manau, kad į tos klausimus reikia atsakyti. Dar vienas dalykas. Kodėl mes darome šitą darbą? Ne todėl, kad neturėtumėm kitų darbų, o todėl, kad norime tokios kovos su terorizmu politikos, kuri būtų efektyvi ir kuri būtų demokratiškai tvari. Labai gerai, kad jau dešimt metų vykdome kovos su, terori, kovos su terorizmu politiką, bet mes nežinojame, kokia jos nauda. Ponas Bronks iškėlė šitą klausimą e, ankstesnių debatų metu ką mums davė deš, dešimt metų kovos su terorizmu politika, mes nežinome. Kiek tai kainavo, mes irgi nežinome. Kokią įtaką turėjo piliečių laisvėm šitą politiką, mes irgi nežinome, nes tai niekada nebuvo įvertinta nei pamatuota. Nėra ne vienos kitos politikos, kuri nėra tikrinama ir vertinama išskyrus šitą politikos sritį. Labai keista, mačiau preliminarių. E, studijos, finansinės studijos duomenų. Komisija pasiūlė įvairiausių priemonių ir taryba arba parlamentas jas patvirtino, bet mes nežinome, kaip jos įgyvendintos. Man atrodo, kad nėra jokios kitos politikos ryties, kur nebūtų įvertinimų ir paskaičiavimų pateikta. Taigi apibendrinant, manau, yra labai svarbu įvertinti kovos su terorizmu politiką labai kritiškai. Kai kas gali galvoti, kad mes priešinamės kovai su terorizmu. Tikrai ne. Tiesiog mes norime, kad kovos su terorizmu politika būtų efektyvi, kuri duotų rezultatų ir pasiektų tų tikslų, kurie yra numatyti, kad mes būtumėm saugesni, kad būtų saugoma mūsų demokratija, teisės viršenybė ir žmogaus teisės. Tikiuosi, kad šis pranešimas taps pirmu žingsniu link pastovaus priežros mechanizmo tam, kad kovos terorizmų politika būtų kuo efektyvesnė. Ačiū, pirmininkas. Ačiū, jūs labai trumpai pristatėte labai svarbų pranešimą. Suprantu, kad komisija atstovauja ponas Martin Schiffer. Tikriausiai ir jisai norės pris, įsijungti į diskusiją. Taip? Schiffer, can... Aš nesu Martinas Fischeris, kaip matote. Aš esu Elizabeth Suarez, tačiau mano kolega Martinas Šiferis atvyko ir pakalbės. Pone Šiferi, jūs kaip tik pasirodėte pačiu laiku. You have just been introduced. Pone Šiferi, jūs ką tik pristatė jūsų kolegę ir laukiame komisijos komentaro apie ES kovos su terorizmu politikos įvertinimą. Ačiū pirmininkė, labai atsiprašau, kad pavėlavau. Mes išanalizavome pranešimo projektą ir išvadas labai atidžiai. Čia išdėstyta daug įvairiausių veiksmų ir e, analizuojami įvairius kovos su terorizmu aspektai. Tai pagrista diskusijomis, kurios vyko komitete sausio mėnesio pabaigoje. Dabar matome, kad anas e, dokumentas pavirto politinę rezoliuciją, kol kas mes išvadų dėl kiekvieno pasiūlymo neturime, nes pasiūlymų yra daug. Kai kurie yra mums atrodo, mums atrodo priimtini, kad juos perimtų komisija. Kitais atvejais reikia įtraukti valstybės narės, nes kaip mes įsivaizduojame, dauguma rekomendacijų yra skirtos komisijai, tačiau mūsų rankos kai kuriais atvejais yra surištos, todėl reikia įtraukti valstybės narės ir e, atlikti tam tikrą rekomendaciją. Kai kuriais atvejais tai būtų pozityva, kai, kai kuriais atvejais yra abejonių dėl galimumo tas rekomendacijas įgyvendinti. Tačiau šiuo metu mes vis dar galvojame kelias rekomendacijas, dvi, trys rekomendacijas, dvi, trys rekomendacijos mums tikrai yra priimtinos, tačiau kitais atvejais reikėtų įtraukti valstybės narės, nes kitaip nesukurtume vaizdo, kas darome nacionalinių lygmenių, ES lygmenių ir tarptautiniuose forumuose tai yra kur kas plačiau negu kad e, ką daro komisija ar ką ji žino. Taigi tiek trumpai galėjau pasakyti apie pranešimą. Ačiū ponia Šiferi, ar pirmininkaujant valstybė norėtų ką nors pasakyti apie šį pranešimą? Jeigu ne, tuomet pradedame diskusiją. Norėjau suteikti žodį poniai Latford, tačiau atrodo jos nėra. Štai, a, yra. Prašom. Ačiū pirmininkė. Malonu, kad e, rengiame šį pranešimą, malonu, kad Sofija jį rengia, nes teisingai jis sako, yra tiek daug teisės aktų ir tiek išleista pinigų, kad mums iš tikrųjų reikia įvertinti, ar už tos pinigus gauname ką nors vertingo ir atlikti iš tiesų dešimtmečio kovos su terorizmu, kai kam aišku yra daugiau negu dešimtmetis. Junktinės karalystės, Junknės karalystės patirtis aišku yra ilgesnė, pusiau vidaus terorizmo. Ir mes, aišku, šiek tiek suirzame, kai draugai iš už Atlanto pasakė, kad mes nežinome, apie ką kalbame, kai kalbame apie terorizmą. Nors kai kurie rinkti pareigūnai Junktinės valstijose ilgą laiką tiesiog uh, puoselėjo tą terorizmą. Keletas klausimų. Sofija teisingai siūlo, kad visos tink, esamos priemonės turėtų būti vertintos retrospektyviai. Įdomu, ar jis žinojo, ar kokia nors valstybė narė yra ką nors nuteisusi pagal pakeistą pagrindų sprendimą pakeistą aštuntais metais dėl e, viešų provokacijų užsimti terorizmu. Na, mano šalyje buvo siūloma e, patvirtinti teisės aktą dėl terorizmo šlovinimo. Tai yra, idėja buvo tokia, kad būtų baudžiami žmonės, kurie viešai džiaugtųsi dėl to, kad e, buvo susprogdintos bombos Londone ar Madride. Kai kuriems iš mūsų atrodo, kad, atrodė, kad yra pakankamai ir taip teisinių priemonių, pavyzdžiui, terorizmo kurstimas ar bandymai atlikti teroristinį aktą. Uh, Ir taigi man įdomu, ar jums pavyko susidurti su tokių teisės aktų įgyvendinimu ir ko, kaip tai galėtų nušviesti mūsų norus kurti teisės aktus visose srityse. E, terorizmas yra nusikaltimas, tai nėra kažkokia tai atskira veikla ir tam gali būti taikomas baudžiamasis kodeksas. Antra, ar susidūrėte, na, ar susidūrėte su nuosekliu e, ES apibūdinimu to, kas yra profiliavimas? Ar kas nors analizuoja to poveikį pagrindiniams teisėms? Aš seniai kritikuoju tai, kaip komisija žiūri į tai, neigdama, kad tai vyksta. Aš darau išvadą, kad galėčiau galbūt sutikti su tam tikrų profiliavimu, jeigu žinočiau, kas iš tikrųjų vyksta ir jeigu galėčiau pasitikėti duomenų apsaugos standartais, duomenų ištrinimu, pataisimu ir panašiai. Nes Aš suprantu, kad psichologinis profiliavimas baudžiamosiuose tyrimuose turi savo vaidmenį. Aš galiu sutikti su teorija, kad e, profiliavimas turi savo reikšmę kovoje su terorizmu, tačiau nežinau, kas yra padaryta ir kas daro ką nors. Nes to nežinojami mes negalime sukurti jokių saugiklių. Ir paskutinis dalykas. Komisijos komunikate kalbama apie kovą su radikalizacija. Dar vienas dalykas, kuris man atrodo problematiškas, nes kai kurie iš mūsų save laikome politiniais radikalais. Taigi kovoti reikėtų su ekstremizmu, ne su radikalizacija. Bet, na, klausimas, ar pavyko užtikti kokį nors įrodymų, kad kai yra sukūriamas balansas finansuojant represinį, taip sakant, antiterorizmą. Ir finansavimas bendrėjams padėti kovoti su ekstremizmu. Ar yra tas balansas teisingas? Užduodama tą klausimą, aš tarsi sakau, kad aš nemanau, kad toks balansas yra. Ačiū, ponė Latford. Turiu pastebėti, kad už pusvalandžio pas mus atvyksta trys svečiai, kurie kalbės apie terorizmo finansavimo sakymo programą. Taigi, prašau turėti tai galvoje, kad šią diskusiją galėtume užbaigti per pusvalandį. Pone Hankis. Ačiū. Ačiū. Kadangi esu šešėlinė pranešėja paveldėjau tuos darbus tik prieš kelias savaitės ir išklausiau įvairių nuomonių, laiko yra labai nedaug, tai aš gal perėsiu prie vengrų kalbos, kad greičiau galėčiau kalbėti ir tiksliau pasisakyti. Manau, kad šio pranešimo tikslas yra labai aiškus, pranešimas yra labai logiškas ir darnus. Ir sveikinu pranešėją Na, aš asmeniškai turiu rimtų abejonių dėl pagrindimo. Ir apie tai labai trumpai pasisakysiu. Pirmiausia, tyrimai. Dalis darbo bus perduota nepriklausomiems tyrėjams. Ir mano klausimas štai koks. Ar tokie dalykai egzistuoja, nes kalbant apie tokius klausimus, čia yra dvi bazinės vertybės ir jas reikia suderinti privatumas ir saugumas. Reikia abiem tais dalykais pasirūpinti ir ne visuomet tai pavyksta. Na ir aišku, priklausomai nuo, at, nuo asmenų, vieni teikia pirmenybę vienam dalykui, kiti kitiem. Kitam. Ir kiek, kiek suprantu, nei vienas tyrėjas ne, negali visiškai atsisakyti savo vertybių vertinimo. Taigi, kokiu pagrindu tie tyrėjai bus atrenkami, kaip jie bus paskiriami tam darbui ir kaip būtų galima pasirūpinti, kad jie atstovautų įvariems aspektams. Kitas klausimas yra e, dubliavimo problema. Tas atspirties taškas man yra aiškus, gali jam pritarti, būtent parlamentas turi labai aiškiai numatyti ES biudžeto konkrečią, konkrečią dalį kovai su terorizmu ir kaip tomis lėšomis būtų, būtų galima pasinaudoti. O čia reikia būtent ir bandyti išvengti dubliavimo. Dubliavimo reikia vengti, kovojant su terorizmu. Mm kalbant ir apie įvairius centrus. Tačiau čia yra ir kitų elementų. Parlamentas norėtų išsiaiškinti, kur yra dubliuojamas darbas. Taigi, Sofija, kalbant apie subsidiarumo principą, kažin ar tai būtų įmanoma. Jokia slapta tarnyba nenorės atskleisti vidinių savo darbų, vidinės savo organizacijos struktūros. Ir teisingai, uh, nes nebūtų galbūt racionalu kelti pavojų nei vieno agento gyvybei. Na ir dar vienas klausimas yra susijęs su privačiuoju sektoriumi. Privatusis sektorius tampa naudos gavėjų kovoje su terorizmu. Vengrijoje bent jau viešiai pirkimai susijęs su nacionaliniu saugumu nėra vieši. Ir man įdomu, kaip būtų galima įveikti tas kliūtis, kaip būtų galima įvertinti privataus sektoriaus veiklą. Profiliavimas jau buvo minėtas prieš mane. Bet nei iš vieno neišgirdau aiškios E, aiškio, aiškios termino apibriešties. Na ir kalbant apie pastaruosius e, forumus ir įvairias terorizmo atšakas, rūšis, kai yra verbuojama interneto pagalba. Aišku, e, to, tokiuose situacijose tas profiliavimas yra būtinas. Na ir dar vieną dalyką pasakysiu, dėl kurio matyt tapsiu nepopuliari bent jau tarp bičiulių liberalų. Bet kai kalbėjusi su ponu Vinraitu pastarąjį kartą, man susidarė įspūdis, kad mes na, infantiliai reikalaujame tam tikrų dalykų, bet negalime aiškiai pasakyti, ko norime - pavardžių, įvykių, atvejų, konkrečių bylų. Ir būčiau labai dėkinga, jeigu galėčiau gauti tokios uh, tikslesnės, detalesnės informacijos, tačiau tikrai nenorėčiau kelti grėsmės niekieno saugumui. Proporcingumas irgi yra labai svarbus dalykas, bent jau man. Nes e, nuspręsti, ar antiteroristinė veikla buvo proporcinga grėsmiai, yra nelengva. Vėlgi čia reikalinga ir papildomų duomenų šaltinių, uh, Ir tai gali kelti grėsmę žmonėms, kurie dalyvauja tokioje veikloje. Visgi aš manau, kad e, reikia bandyti išsaugoti proporcingumą. Kaip visi žinome, teroristai mielai mokosi ir mokosi greitai. Nežinau, tas tie tyrimai, ko jie duos. Uh, O kalbant apie kontrolę, priežiūrą, aš tam pritariu, galėtų būti įsteigtas parlamento pakomitetis, tačiau pirmiausia reikia išspręsti su skaidrumu susijusias problemas. Na ir dar viena problema. Nenorėčiau perdėm kritikuoti Junktinių Amerikos valstijų šiame dokumente, na, bent jau tos informacijos, kuri gaunama iš laikrašių straipsnių pagrindų. Taigi bendrai mano na, čia pagrindinė problema yra ta, kad e, negaliu įsivaizduoti, kaip būtų įmanoma tai įgyvendinti, neįkūrus, nesukūrus at, at, saugumo rizikos. Saugumo tarnybos tikrai nepritartų tam, bent jau nepritartų tam tikros ribos uh, peržengimui. Nežinau, kaip būtų galima tuos dalykus išspręsti per įvairius pakeitimus. Aš norėčiau labai konkrečių atsakymų į mano klausimus. Ačiū pirmininkė. Saugumo ir gynybos komitetas mane paskyrė šešėlinių pranešėjų. Taigi, kadangi Visada, kai kalbama apie kovą su terorizmu, mes, ispanai, visą laiką galima pasakyti, kai mes turime didelės patirties. Terorizmas yra skirtingas, bet jisai turi bendrų bruožų ir skirtingų bruožų. Manau, kad terorizmas yra vienas iš didžiausių mūsų piliečių ir šalių pavojų, demokratijos pavojų. Todėl šitą temą reikia, šitą temą reikia kalbėti ypatingai atsargiai. Aš pats esu paruošęs, pranešim, paruošęs pranešimą e, per praeitą kadenciją susijusiu su kovos, kovos su terorizmu. Turime būti labai atsargus. Labai dažnai debatuose, nesakau, kad šiame, bet labai dažnai kalbama apie terorizmo priežastis. Terorizmas neturi priežasčių, nes priežastis būtų terorizmo pateisinimas yra tam tikra dirba, tam tikros sąlygos, kuriuose labiau linkęs susiformuoti terorizmas, bet nėra terorizmo priežasčių. Tiesiog yra tokių žodžių, kurių reikėtų vengti, kalbant apie kovą su terorizmu. Antra, šitas pranešimas yra susijęs su paskutiniu dešimtmečiu maždaug nuo e, rugsėjo 11-osios įvykių. Bet norėčiau pasakyti, kad per paskutinį penkmetį, maždaug nuo 2004-2003 metų po, po atakų, teroristinių atakų Londone ir Madride galime pasidžiaugti, kad sumažėjo teroristinių išpolių, taip pat ir aukų sumažėjo. Čia taip pat kalbama ir čia naudojama JAV terminologija, kalbama apie karą prieš terorizmą. Net ir dabar e, JAV nebenaudoja tokių terminų, ES niekada nenaudojo tokių terminų, ne todėl, kad tie terminai labai stiprūs, bet todėl, kad kova prieš terorizmą, jeigu kalbame apie kovą prieš terorizmą, mes liktai sakome, kad mūsų priešininkai yra teroristai, o teroristai iš tikrųjų yra nusikalteliai. Taigi manau, kad išpolių ir aukų sumažėjimas atsitiko todėl, kad Europa ėmėsi bendros politikos konkrečiai valstybės narės ėmėsi konkrečios politikos, turiu galvoje ir radikalų terorizmą, ir tarptautinį terorizmą. Prevencinė politika prasidėjo nuo didesnės pagarbos kitoms kultūroms ir civilizacijoms, ypač didesnės pagarbos islamo civilizacijai ir religijai. Žinome, kad kitur taip nėra. Pavyzdžiui, neseniai Majamėje buvo sudegintas Koranas ir e, po to Pakistane buvo nužudytas jungtinių tautų atstovas dėja. Taigi, šitos politikos. Šita politika yra labai įvairialypė ir e, vienas iš jos aspektų yra ta pagarba, kitas aspektas yra tas represyvumas. Nors man jisai nepatinka, nes kai kalbame apie teisinę valstybę, demokratinę valstybę, tai represinė politika yra dažnai reikalinga tam, kad pasiektumėm rezultatų iš kovos su terorizmu. Taip pat reikia kovoti su finansavimu, su propaganda ir kitais aspektais. Manau, kad Europoje reikalinga sava kovos su terorizmu politika. Mes turime savo tradicijas, vertybės, principus, veiklos e, principus, kurie tik mums yra būdingi. Todėl negalime lygintis ar, ar vienodinti savo e, kovą su, kovos su terorizmu politiką su JAV politika. Europoje būtų neįmanoma įsivaizduoti kažką panašaus į Guantanamą. Europoje tai būtų neįmanoma nei teisinė, nei jokia kitokia prasme. Nors, žinoma, reikia pridėti, kad kai kurios šalis bendradarbiavo, kai kuriuose šalyse leidosi e, amerikiečių lėktuvai ir netgi tariamai buvo kalinami ar, ter, ar kankinami e, įtariami terorizmu asmenys. Šitą pranešimą dar reikia šiek tiek patobulinti, per pakeitimus mes dar pabandysime padaryti. Manau, kad jisai turėtų būti dar pagilintas. Reikėtų labiau atsižvelgti į šiandieninę padėtį. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pone Dijas, Remėra, jūsų eilė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai, nors noriu pasakyti net porą dalykų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti Sofijai, kad jinai labai daug drąsos turėjo imdamasi tokios kategorijos ir tokios gelmės pranešimo. Iš pradžių maniau, kad galėtų būti du keliai. Pirmas kelias - eiti tuo keliu, kurį jį pradėjo, arba kitas kelias būtų pačiam prisidėti. Tai būtent aš norėčiau pats prisidėti ir taip atsakingai įsijungti šitą darbą. Taigi aš pateiksiu pakeitimų, kai kurie e, bus papildymai, kai kurie bus svarbesni, rimtesni pakeitimai. Tam, kad galėtumėm įvertinti šito pranešimo gelmę ir svarbą, reikia atsakyti vieną svarbų klausimą. Kiek lėšų išleidžiama kovai su terorizmu? Manau, kad šit, šitą klausimą atsakyti yra neįmanoma. Kodėl? Buvo tokie laikai mano šalyje, čia tiesiog pavyzdys. Mano šalyje tam tikrų laikotarpių e, tai konservatoriams, tai socialistams vis nužudydavo po vieną kitą e, politiką. Į tokį terorizmą reikėjo reaguoti visai demokratijai, reikėjo apsaugoti tuos asmenys. Ir netgi dabar asmenys, kuriems grėsia pavojus, yra saugomi. Uh, jėgos institucijos e, negalėjo galų gale apsaugoti tiek asmenų. Visos nacionalinės ir autonominės policijos saugojo e, politikus, saugojo ir privačios e, institucijos. Kaip galime finansuoti tiek apsaugos, dar pridėkime ir pastatų apsaugą, kaip įvertinti kaštus, kaip įvertinti darbą tų asmenų, kurie saugo visus, kuriems grėsia pavojus, kaip įvertinti e, socialinę apsaugą ir jos kaštus, kaip įvertinti e, žvalgybos institucijų darbą, kaip apsaugoti tuos sektorius, kurie visai nesusiję su politika, pavyzdžiui, žurnalistus, verslininkus, terorizmo aukų asociacijas kaip įvertinti lėšas, kurias demokratinės valstybės e, moka e, tiems, kurie suteikia informacijos, tiems, kurie būna infiltruoti į teroristų organizacijas. Kaip įvertinti visas lėšas, kurios skirtos kovoti su terorizmu, prevencijai galimų ter, su terorizmu susijusių um, veiklų, pavyzdžiui, ginklų priekyba, žmonių priekyba, e, narkotikų priekyba ir visa kita, kas susiję su e, terorizmutinė veikla. Yra neįmanoma įvertinti, kiek visa tai kainuoja. Tai būtų bergžios pastangos. Galiausiai apie kokį terorizmą mes kalbėjome. Luisa pasakė labai svarbių, daly, svarbių dalykų. Teroristai, islamistai sako, kad Mes medžiamės ir, ir kovojame. Kiti sako, mes nesimeldžiame, bet kovojame dėl savo teritorijos. Taigi, iš tikrųjų, tas terorizmas yra labai sudėtingas, jį sunku apibriežti kaip, kaip vieną vienetą. Linkiu tau už tai sėkmės ir padėsiu, kiek tik tai galėsiu. Uh, pateiksiu 10-15 pakeitimų, jie visi bus pozityvūs. Manau, kad kai ko trūksta šitame pranešime ir būtent tą pabandysiu pateikti. Čia minite, Sofija rugsėjo 11-osios išpolius, bet nekalbate apie Europos teroristinius išpolius, nekalbate apie aukas, Sofija, o, o aukos yra labai svarbus faktorius, kalbant apie šitą temą. Tavo pranešime turi būti atsakymai į, į kelis klausimus, kaip vykdyti prevenciją, kaip kovoti, kaip atlyginti už žalą ir taip toliau. Galėčiau kalbėti ir kalbėti, bet pasakau tik tai tiek, kad aš bendradarbiausiu, pateiksiu pakeitimų ir tikiuosi, kad tu juos atsižvelgsi. Ačiū. Gracias, señor Díaz Emera. Ačiū, ponė Díaz Emera. With... Suprantamai, kai kalbama apie tokius jautrius klausimus, visi kalba ilgai ir detaliai ir turime dar nemažai komiteto narių, kurie nori pasisakyti. Tačiau noriu priminti, kad reikia stebėti laiką, kad galėtume surenkti posėdį su trimis svečiais, apie kuriuos kalbėjau. Toliau ponė Sipel. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai parengtą dokumentą ir konkrečius klausimus jame išdėstytus. Kai kuriuose diskusijose susidaro įspūdis, kad kai pavadinimas yra kova su terorizmu, tai atrodo, kad galima išleisti kiek nori pinigų ir rinkti kokius nori duomenys. Man atrodo, kad iš tikrųjų reikia pasidomėti kovos su terorizmu kainą Žinoma, reikia įvertinti daug įvairiausių veiksnių, tačiau manau, jog yra dalykų, kurios galima apskaičiuoti, pavyzdžiui, Swifto klausimai, kel, kel, e, privačių duomenų registravimo klausimai, e, tarnybinių stočių panaudojimo kainos kūno skanerių kainą taip pat galima apskaičiuoti. Taigi šias priemonės visas jų kainą galima apskaičiuoti ir pasakyti, ar tai užtikrina didesnį saugimą. Dėl duomenų rinkimo tai yra jautrus klausimas. Ponas Alvaro minėjo, kad piliečiai turėtų turėti galimybę spręsti, ar duomenys, ar nori, kad tie duomenys būtų renkami ar ne. Tačiau atskiri piliečiai dažnai nežino, ar e, tokie duomenys renkami ar ne. Duomenų renkama tiek daug, kad žmonės iš tikrųjų neįsivaizduoja, kas su jais vyksta. Kartais duomenys panaudojami tokiais tikslais, su kuriais aš kaip pilietis nesu sutikęs. Kai užsisakau skrydį, aš suteikiu informaciją, kuri leidžia užtikrinti, kad aš gaučiau vietą lėktuve, tačiau aš niekada ne, neduodu sutikimo tuos duomenys naudoti kovai su terorizmu. Taigi mes turime dar daug nuveikti, turime padaryti namų darbus ir, man atrodo, verta pasigilinti tai, ar tie pinigai, kurie yra išleidžiami, iš tikrųjų duoda naudos. Nepakankamai laiko skiriame aptarti pagrindinės terorizmo priežastis ir ar galima kovoti su tomis priežastimis. Kodėl ir pačioje Europoje yra uh, palankiai vertinančių teroristinę veiklą. Manau, kad tokius klausimus taip pat turime aptarti. Ačiū, pirmininkė. Labai daug klausimų čia buvo užduota ir pakankamai yra dalykų, kurios reikėtų apmastyti ir padiskutuoti, tačiau aš pasistengsiu trumpai pasisakyti šioje trumpoje diskusijoje, kuri yra labai svarbi. Noriu padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą. Aš mielai prisidėsiu prie jo tolesnio rengimo. Norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų, kurie jau buvo minėti. Kalbame ne tik apie privatumą ir saugumą, kalbame apie teisės viršinybę, apie parlamentinę priežiūrą. Tai yra principai, kurie per pastarosius e, dešimt metų išnyko iš radarų ekrano dėl tos kovos su terorizmu. Šie principai - teisės viršinybė, sąžiningas teismas, viešoji tvarka - tai yra labai svarbus dalykai, kaip yra svarbus ir parlamentinės priežiūros principas. Mes turime prižiūrėti informacijos srautus, biudžeto panaudojimą, tačiau nemanau, kad mus galima kaltinti tuo, kad ignoruojame tų teroristinių išpolių, aukų klausimus vien dėl to, kad užduodame šios klausimus. Man atrodo, kad kol kas diskusijoje trūko pusiausviros. Aišku, aš noriu, kad ES efektyviai būtų kovojama su nusikalstamumu. Ir svarbu labai aiškiai pasakyti, kad terorizmas yra nusikalstamumo kategorija. Tik tai tiek. Ir mums reikia apskritai ES veiksmingos kovos su nusikalstamumu. Reikia įvertinti ir rezultatus. Galima įvertinti nusikalstamumo dydį, terorizmo dydį ir apskaičiuoti, kiek jis mažėja ar ne. O rezultatų matavimo metodai yra patobulėję. Manau, kad nebūtų sudėtinga tuos dydžius apskaičiuoti. Parlamente mes dažnai tylime tiek čia, tiek nacionaliniuose parlamentuose kai kalbam apie šios dalykus. Taip yra todėl, kad Europos lygmenių kovojant su terorizmu bendradarbiavimo padaugėjo ir mes įgavome daugiau galių šioje srityje, todėl mes turime ir atsakomybę vertinant, kas vyksta šioje srityje, todėl labai gerai, kad pradarėme pradžią šiuo pranešimu, turiu du uh, konkrečius dalykus, kuriuos noriu paskambinėti. Tai yra pagrindų sprendimas dėl kovos su terorizmu. Neturime pranešimo apie jo gyvendinimą, reikia atidžiau pasidomėti šiuo klausimu. Tas pats būtų pasakytina apie Europos arešto orderį. Mums reikia aiškių apibrieščių. Uh, reikia pasidomėti duomenų saugojimu, profiliavimu. Ir tai reikia padaryti labai aiškiai, taikant e, e, tarpusavai darančias apibrieštis, kad galėtume priimti bendrus dokumentus. Aš e, suprantu, kad neįmanoma visko apriepti iki galo, todėl manau, kad turėtume glaušiau kalbėti kalbėdami apie šį pranešimą ir tuomet ponė Intelt būtų lengviau padaryti savo darbą. Ponas Ulčiavas, aš manau, kad teisingai supratau jūsų užuominą ir pirmininkė kalbėsiu kaip galima trumpiau. Pirmiausia, e, labai vertinu Sofiją Intveld darbą, nes tema išlieka labai svarbi ir nors Dabar yra laikotarpis, kuris atrodo e, ramus, nuspėjamas, pasyvus. Tai yra klaidinantis jausmas. Man atrodo, kad e, terorizmo įkvėpimo rezervaras dar neišsemtas ir gali būti, kad e, mums iškils naujų iššūkių. Todėl šis pranešimo projektas man atrodo labai svarbus. Asmeniškai aš esu pasirengęs pateikti keletą nuo 3 iki 5 pakeitimų kai kurioms pranešimo dalims. Septinta dalis, man atrodo, labai svarbi, nes šią komisiją kviečiame parengti visų kovos su terorizmu politikos Europoje žemėlapį ir valstybės narės vertinamos įvertinti savo kovos su terorizmu politiką. Man atrodo, tai dar niekur nėra padaryta. Daugelį dokumentų nepateikėme pakankamai e, informacijos apie terorizmo kilmę, e, įkvėpimo šaltinius, įskaitant ir Europolo metinės ataskaitas šiais klausimais, nes juose patikima daug statistikos, tačiau trūkstama prognostinio požiūrio, trūksta prognozavimo, apie būsimus įvykius, o tai kartais galima iš anksto numatyti. Sutinku, kad turime labai tiksliai kalbėti, ieškodami atsakymą į klausimą, kiek pinigų išleidžiame kovai su terorizmu, tačiau tuo pat metu turime ieškoti atsakymą į klausimą, kuris yra šiek tiek kitoks kokias žinias mes sukaupame apie terorizmą kokias išvalgas įgauname, nes iš šios dienos e, diskusijos aišku, kad paprastai turime du informacijos šaltinius. Pirmiausia, knygos, laikraščiai, tai yra abstrakčios teorinės e, e, žinios ir antra, tikrovė mūsų šalise. Šis pranešimas yra kvietimas suderinti šios du informacijos ar žinių rūšis. Uh, Ačiū, ponia Ulčiavai. Pone Alfano. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Sofi už pranešimą ir tai, kaip drausminga ji jį parengė. Išklausiusi pon, pono Jenjev, supratau, kaip per dešimtmetį Europos Sąjungoje mes ignoravome kovą su organizuotu nusikalstamumu. Aš puikiai tai suprantu, nes pati rengiau pranešimą. Ir daugiausia mes susitelkėme, susitelkėme ties terorizmu. Taigi per dešimtmetį taip ir nėra aišku, ko mes pasiekėme, kokie yra rezultatai, kiek buvo išleista pinigų. Ir ypatingai tai stebina dėl to, kad man susidaro įspūdis, kad visa kovos terorizmų politika ES yra įgyvendinama dėl to, kad to reikia amerikiečiams. Buvo minimas SWIFT, PNR duomenų perdavimas ir aš teiksiu pakeitimus tam, kad pranešimas sustiprėtų. Aš bandysiu daryti šiokį tokį skirtumą tarptų dalykų. Nes e, kalbant apie kovą su terorizmu, dažniausiai yra galvojama apie islamo fundamentalizmą. Bet reiktų pažvelgti kur kas plačiau, nes, man atrodo, yra kitokių terorizmo atšakų formų. Italijoje, pavyzdžiui, dėl terorizmo žudomi žurnalistai, teisėjai, profsąjungų aktyvistai, o 2010 metais Raudonoji brigada ši organizacija pateko ES teroristinių organizacijų sąrašą. Taigi tai iš tiesų buvo galinga teroristų organizacija, kuri vėl atgyjo prieš keletą metų, pradėjo vėl suaktyvino savo veiklą. Taigi norėčiau pasirūpinti, kad ir tokios organizacijos būtų paminėtos. Gal pirmininkaujantį valstybę yra pasirengusi sureaguoti, mes prašome tik tai pakalbėti labai trumpai. Ačiū pirmininkė. Man prireikė šiek tiek laiko surinkti informacijai, kuri naudinga būtų pranešėjai. Aš nesu atsakingas už kovą su terorizmu. Informaciją gavau iš kolegų. Bet galbūt būtų racionalu pristatyti pirmininkaujančios valstybės veiksmus kovoje su terorizmu. Pirmiausia, mes patvirtinome tarybos išvadas dėl vidaus saugumo strategijos veiksmų šių metų vasario mėnesį, kuriame kalbama apie kovą su terorizmu ir kuria siekiama apibriežti įvairių veikėjų vaidmenį šioje srityje, taigi tai būtų koks, taip, koks, kaip ir pagrindas mūsų darbams, na ir taryba ir komisija, aš manau, kad dirbs bendrai šioje plačioje vidaus saugumo srityje. Kitas dalykas, mūsų iniciatyva siekiant didesnio bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo tarp ES saugumo išorinio ir vidinio aspekto. Ponas Pagmon dirba šioje srityje. Na ir vienas tokių apčiuopiamų rezultatų, kurių tikimės, bus PSE Kozi pirmas bendras susitikimas birželio pirmąją dieną ir kova su terorizmu bus vienas iš to jungtinio, jungtinės, jungtinio posėdžio darbo tvarkės punktų. Jeigu tai yra įdomu komitetui, mes pateiksime daugiau informacijos apie parengiamosius darbus. Na ir dar vienas klausimas, kurį norėčiau paminėti, tai yra teisminis kovos su terorizmu aspektas. Tikriausiai matėte tą ataskaitą, kurią parengė kovos terorizmo koordinatorius. Ataskaitą aptarė 36 straipsnio komitetas. Na ir tai bus ir ekozi posėdžio darbo tvarkės punktas ir bus kalbama apie įvairias papildomas užduotis, kurios tenka teisės saugos institucijoms valstybėse narėse. Taigi per ateinančios savaitės kozė posėdėje apie tai bus kalbama, ne, delegatai turės nuspręsti, ką jie nori daryti tos ataskaitos pagrindu, ataskaitos, kurią parengė kovos terorizmų koordinatorius. Ir dar dvi mintys. Planuojame parengti tarybos išvadas dėl biologinių, brandolinių ir kitokių ginklų bus įsteigtas ekspertų tinklas iš įvairių teisės saugos institucijų. Na, nesusitikinęs dar, nes, nesusitikinęs, e, kiek jau yra parengtos tos išvados, tačiau panašu, kad tos išvados tikrai bus e, susijusios su šias rytime. Na ir dar vienas dalykas - aviacijos saugumas. Pirminkiaujantį valstybė rengia pusmečio peržiūros ataskaitą. Kozi yra strateginė grupė, kur kalbama apie visus vidaus saugumo klausimus ir ši grupė yra įgaliota informuoti Europos parlamentą apie darbą, kuris vyksta šioje grupėje. Taigi, mes išvedami į tą teisinę prievalę, mes mielai atsiūsime daugiau informacijos apie tai, kaip yra gyvendinamos įvairios iniciatyvos e, per ateinančią savaitę. Ačiū. Ačiū Jums, ponė Bernadek. Tikrai buvo daug išsakyta minčių. Dabar laikas poniai Intveld sureaguoti, galbūt ne į kiekvieną pastabą reiktų sureaguoti, tiesiog galbūt apibendrinti diskusijas prieš paskelbent pakeitimų pateikimo terminą. Taigi, ponė Intveld. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu, kuo galima glaušiau atsakyti į klausimus bendrai galbūt į pagrindinius klausimus. Daug parlamentarų teigia, kad nėra racionalu užsimti tokią veiklą ir, na, bendrai sukurti tą situacijos pilną įvertinimą. Taip yra dėl to, dėl, šios, dėl temos pobūdžio paties. Ir taip pat dėl to, kad kovos su terorizmu veikla vyksta daugiausia nacionaliniu lygmeniu. Tačiau aš manau, kad savo turime užduoti štai kokį klausimą. Ar, ne, ne ar tai racionalu, bet ar tai yra reikalinga, ar būtina tą daryti. Kovos terorizmų politikos pagrindinis tikslas yra apsaugoti demokratiją, teisinės valstybės principus ir žmogaus teisės. Ir būtent demokratijos teisinės valstybės žmogaus teisų labui mes ir įvertiname tai, kas vyko per pastarąjį dešimtmetį. Taip teigiu dėl to, kad Sara Latford labai teisingai ir kiti labai teisingai paminėjo, kad uh, Europos valstybės narės kovojo su terorizmu jau kur kas anksčiau. Tačiau mes kaip ES pradėjome bendrą kovos terorizmų politiką prieš dešimtį metų. Na, o yra, buvo teigiančių, kurie sakė, kad nereikia kritikuoti amerikiečių šiame pranešime ir taip ir ne. Pranešimo tikslas nėra kritikuoti amerikiečių. Tačiau turime pripažinti pagrindinis Europinės kovos su terorizmo politikos impulsas per pastarąjį dešimtmetį ir suaktyvėjo po rugsėjo 11-osios įvykių. Tai nebuvo išpolis prieš amerikiečius, tai buvo išpolis prieš mūsų gyvenimo būdą. Ir netgi jeigu ir nenaudosime termino karas su terorizmu, mes vis tiek pritarėme amerikiečių strategijai dešimt metų ir neuždavinėjome per dėm daug klausimų. Nors nebuvo mūsų mintis, bet mes ją palaikėme. Koks viso to tikslas? Na, galbūt per tą pirmąjį vertinimą ir nepateiksime visų faktų ir nenupiešime to pilno paveikslo, tačiau mums parlamentui tenka prievolė gauti kuo galima daugiau informacijos. Ir aš pranešimą parengiau taip, kad būtų bandoma atsakyti labai paprastus konkrečius klausimus. Visi teigia, kad reikia demokratinės priežiūros, reikalinga užtikrinti, už, apsaugoti demokratiją, demokratiją teisinės valstybės principus. Visi tam pritarė, bet dabar atėjo laikas užduoti konkrečius klausimus ir juos konkrečiai atsakyti. Tokius klausimus, kuriuos uždavė Sara Latford. Uh, Na taip, priemėme sprendimą, pritaikėme priemonę, bet kiek buvo nuteista? Labai paprasti skaičiais išreiškiami dalykai. Kol valstybės narės negali atsakyti tokius klausimus, komisija negali atlikti vertinimo. Nes aš galiu štai ką pasakyti, mėly draugai. Tai, kad Europos komisija, ir aš atsiprašau komisijos atstovo, uh, kuris turi būti dabar čia kritikuojamas. Jeigu Europos komisija būtų tinkamai dirbusi iš pat pradžių, tuomet parlamentų nebūtų reikėję samdyti labai brangių konsultantų. Ir aš tikiuosi, kad ateityje komisija tuos skaičius jau pati galės pateikti. Dar. Tarybos atstovai norėčiau pasakyti, kad dėkingas už jūsų pastabas, bet jūs daugiau žvelgiate į ateitį, į naujas tarybos iniciatyvas. Na, o mes e, vertiname praeitį ir žiūrime, ką, kas vyko per, tą, per tuos dešimt metų, kokių turime pasiekimų, kaip reikia tas, tą politiką pakoreguoti ir nekartoti tų pačių iniciatyvų, net nežinant, kiek jos yra veiksmingos. Na ir dar ties Demyra, paskutinę pastabą norėčiau pasakyti, nėra daroma nuoroda į kitas, kitus išpolius, išskyrus e, rugsėjo 11-osios. Ne dėl to, kad aš e, neatsižvelgiu jas, aš išskyriau rugsėjo 11-osios įvykius dėl poveikio, dėl masto, kiek įtakos tai turėjo kovos su terorizmo politikai ES, nes tai tikrai buvo šokas. Sara, ir jūs teisingai paminėjote, kad buvo daug, ir Sonija, aišku, apie tai kalbėjo, kad buvo daug, jau dešimtmečius Europoje buvo kovojama su teroristais, ir Vokietijoje, ir Italijoje, ir, ir, ir, ir Šiaurės Arijoje, Graikijoje visuomet vyko ta kovo su terorizmo politika, tačiau rugsėjo 11 įvykiai aiškiai iš principo viską pakeitė. Man atrodo, kad pasakiau viską, ką norėjau. Laukiu pakeitimų ir tuomet aš tikiuosi pasieksime puikaus rezultato. Dar prieš vasaros atostogas. Ačiū. Ačiū, ponė Intveld. Kviečiu teikti pakeitimus. Terminas balandžio 26. 12 valanda. Toliau kitas darbos varkės punktas. Turime tris svečius kurie laukia galimybės pasisakyti. Ponas Pribi iš komisijos, ponas Wainwright iš Europolo ir ponas Reinhardt. Pane Wainwright, sveiki. Reinhardt. Thank you. Yes, I mean, it is important. Labai svarbu toliau tęsti darbą nedelsant, nes buvo numatyta valanda, o mes turime mažiau negu valandą. 6.30 baigėsi mūsų posėdis, nors, aišku, galime paprašyti vertėjų supratingumo, kad jie padirbėtų ilgiau. Iš tikrųjų, pamatėme, kad Europos. Iš tikrųjų, matome, kad Europos Sąjungos ir JAV Terorizmo finansavimo sėkimo programos įgyvenimas yra iš tikrųjų labai svarbi, svarbus klausimas. Taigi dabar kalbėsime apie Europolo susitarimą dėl terorizmo finansavimo sėkimo programos TFSP. Tai Keisimės nuomonėmis su ponu Rob Wainwright, Europolo direktoriumi, kurį mes širdingai sveikiname atvykus, su ponu Reinhard Prybei, vidaus saugumo direktoriumi ir su Polu Breinbart, kuris yra Niderlandų domenų apsaugos agentūros atstovas. Taigi siūlau pirmiausia išklausyti pono Prybę, tada pono Wainwright ir galiausiai pono Breitbart. O tada bus galima pradėti diskusijas. Iškart primenu, stenkitės trumpai, glaustai užduoti klausimus, kad galėtume per tą valandą, kurią turime, užbaigti mūsų debatus. Pone Rybiai, žodis jums. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Komisa, trumpai komisarė Marsmrom pristatė komisijos e, pranešimą parlamentui kovo 17 dieną ir pasakė, kad mes pateiksime daugiau paaiškinimų, jeigu bus e, poreikio. Šiandien to ir atėjau ir, ir po šiandienos posėdžio mielai atsakysiu kitus klausimus. Šitame pranešime mes pasakėme, parašėme, kad šeši mėnesiai yra per trumpas laikotarpis, kad įvertintumėme šitą instrumentą. E, visi mechanizmai numatyti susitarime buvo jau įgyvendinti, komisija pateikė rekomendacijas, kaip pagerinti šio susitarimo įgyvendinimą, ypač kalbant apie ketvirto straipsnio įgyvendinimą, e, verifikacijos mechanizmą. Komisarė aiškiai pareiškė, kad nors dar galima pagerinti įgyvendinimą, mes labai džiaugiamės Europolo darbu, kuris puikiai gyvenino tą sustarimo dalį, už kurią yra atsakingas. Džiaugiamės, kad šiandien turime progą dar pakalbėti šią temą ir e, paaiškinti Europolo darbą, Ponas Wainwright pristatys atitinkamus duomenys ir dokumentus. Labai džiaugiuosi, kad mes galėsime dar labiau įsigilinti konkrečiai į verifikacijos mechanizmą. Neslėpsiu, kad kai jūs svarstėte. reikia siekti patobulinimų. Ataskaitoje, ES ataskaitoje taip pat keliama daug e, klausimų, tačiau e, sakoma, kad reikia galbūt keisti ir pači, patį sustarimą, nes Europolas iš tikrųjų pagal sustarimą įdėgė visas funkcijas. E, JFSP yra ilgalaikis Europos partneris, e, kuris padėjo e, didinti e, Europo, Europolo veiklos efektyvumą. Ir mes dirbame kartu konstruktyvai, ypač kai kalbame apie suėtingas, savingus klausimus kaip šis. Ir dabar esame tokioje bus būklėje, kad mes dirbame kartu, surengėme vieną seminarą, kitą rengsime gegužės mėnesį, kad pasiektume bendrą poziciją šiuo fundamentaliu klausimu. Kaip matote iš mano informacijoje e, dokumento, mes e, pritarėme visoms rekomendacijams. Svarbiausias konceptualus klausimus yra dėl proporcingumo klausimo ar tai operatyvinis e, domino apsaugos e, argumentas ar e, abiejų aspektų derinys. JSP supranta, kad tai yra duomenų apsaugos reikalavimas pagal ketvirtąjį straipsnį. Tai yra jungtinės priežiūros institucijos, aišku, E, prerogatyva, tačiau aš manau, kad e, čia kalbama iš tikrųjų ne apie konvencinę duomenų priežiūrą. Europolas yra patyręs, e, kaip laikytis konvencinių duomenų apsaugos aspektų. Ir policijos darbe yra, mūsų darbe yra išdėstyti, sustarime išdėstyti duomenų apsaugos saugikliai, kiekvienas, kiekviena paieška turi būti susijusi su terorizmu, kad duomenys turi būti saugomi ribotą laiką ir ištrinami ir yra saugikliai, kurie leidžia uh, imtis veiksmų prieš piknaudžiavimą. Tai yra labai svarbus saugikliai. Kai kuriais atvejais, esant nepriklausomam tyrimui, galima ir daugiau užtikrinti duomenų apsaugą negu normaliai policijoje, policijos darbe. Tai yra visą tai sustarime, tačiau, tačiau tai nėra ketvirtame straipsnėje viskas numatyta. Tuos nuostatos yra kitose straipsniuose, ypač penktame straipsnėje. O mūsų užduotis susijusi su ketvirtu straipsniu. Taigi, be keitimos informacija e, su jungtinėmis valstybėmis pagal 90 straipsnį. Europolo funkcijos nesusijusios su duomenų apsaugos saugikliais. Europolas nemato duomenų, kurie yra perdodami jungtinėms valstijams. Taigi, kadangi saugikliai išdėstyti kitose sustarimo straipsniuose, ketvirtas straipsnis yra skirtas kai kam kitam. Tai yra papildomas saugiklis e, siekiant susiaurinti e, tą sritį, kurioje galima ieškoti duomenų, kurie vėliau nustatyti kitose straipsniuose. Taigi sauresnis duomenų ratas, tačiau pagal susitarimą tai yra daug tų duomenų, kurie uh, renkami ribotai, tačiau globaliu e, aspektu. Todėl ketvirtas straipsnis reguliuoja, kaip nustatyti ir perduoti e, duomenys susijusius su terorizmu. Ir tai, kad susitarimas yra skirtas duomenų perdavimo reguliavimui, aiškiai buvo pasakyta komisijos narės darantis dėl susitarimo. Tačiau svarbiausia, kad ketvirto straipsnio įgyvendinimas paimtas atskirai e, negali sukelti duomenų apsaugos pažeidimo. E, pagal ketvirtą straipsnį perduodama mažai duomenų, tačiau ne vieni duomenų nėra prieinami jungtinių valstijų e, institucijoms be apsaugos, be saugiklių. Negalima sakyti, kad tie e, duomenys nėra svarbus, jie yra aiškus, tačiau nuspręsta, kad reikia taikyti papildomas priemonės dėl, būtent dėl to. Ir padaryta išvada, kad Europolas labai rimtai žiūri į šią atsakomybę. Mes tai darome griežtai taikydami teisėkuros intencijas, būtent dėl to, ką reiškia ketvirtas straipsnis. Tai yra proporcingumo principas. Tačiau tai remiasi ne duomenų apsaugos principais konvencinė prasme, bet operatyvinė prasme. Būtent ko gali reikėti jungtinių valstybių partneriams. Ir mes prašome jungtinių valstybių patikrinti, kodėl tam tikri duomenys apie tam tikras šalis yra būtini kovai su terorizmu. Ir sustarime sakoma, kad atsižvelgiant į dabartinę ir praeities terorizmo analizę. Europolui suteikta ši užduotis, nes e, mes turime patirties ir turi patirties e, analizuojant terorizmą ir gali nepriklausomai e, vertinti Junktinių valstybių prašymų legitimumą. Tokie sprendimai yra susiję su konkrečiais e, paieškų e, užklausų e, atvejais. Ir pagal sustarimą sukopiami duomenys, kurie pakankamai dideli, tačiau jie yra renkami gana siaurai. Ir sustarimas tai leidžia daryti, nes šiuo metu ne viena iš šalių, apie kurias renkami duomenys, nėra prieinami tyrėjams. Ir ta prasme, mūsų, nuomonė, mūsų nuomonės tarp jungtinės priežos institucijos ir Europolas skiriasi, nes Europolas mano, kad ketvirtas straipsnis nėra duomenų apsaugos e, nuostata, bet e, pagal jį turime E, patys priimti sprendimus pagal savo patirtį. Taigi mes veikiame pagal įgaliojimus, e, kuriuos įgauname pagal suformuotą užduotį, pagal sustarimą. Aš suprantu, kad e, jungtinių valstybių prašymai kartais yra neaiškus ir kad Europolas nepakankamai juos analizuoja noriu pateikti keletą detalių. Man atrodo, paprastai e, nepakankamai skiriama, kuo skiriasi žodiniai, žodiniai pranešimai iš Junktinių valstybių apie e, jautres e, antiteroristinės operacijas. Tai yra kontekstinė informacija apie platesnius Junktinių valstybių programų aspektus. Mūsų patikrinimo sprendimai pagal ketvirtą straipsnį remiasi tik tai raštiškais dokumentais, kurie mums pateikiami. Ir tai yra svarbu. Kiekvienu atveju maždaug 56 puslapiai informacijos yra pateikiami Junktinių valstybių su jų prašymais. Pastaruoju metu tas e, informacijos kiekis didėja mūsų prašymų. Ten aiškiai paaiškiname, kokiu duomenų prašymą, kokioms duomenų kategorijoms, kokiam laikotarpiu ir geografiniam regionui. Ten paaiškinama, kokio, kodėl yra tokie poreikiai ir užtikrinama, kad e, prašymas būtų kaip galima siauresnis. Penkiose iš aštuonių atvejų Europolas paprašė papildomos informacijos prieš patvirtinamą savo pat, e, verifikavimo sprendimą. Turime verifikavimo formalų procesą, kur dokumentuojamas kiekvienas sprendimas, kiekvienas sprendimas e, iš mūsų domenų apsaugos pareigūnų ir panašiai. Visas paketas sudaro kiekvienu atveju apie 80 puslapių. Paprastai pagal veiklos e, tarp komisijos e, ir uh, jungtinių valstybių sustarimą uh, visas procesas turi trukti nedaugiau kaip 48 valandas. Dienų atveju, aišku, mes užtrukome 16 dienų, nes Junktinės valstijos pateikė papildomą prašymų uh, Ir tokiame fone bet kokie kaltinimai, kad e, e, Europolas tiesiog negalvodamas patvirtina e, jungtinių valstybių prašymus, yra nesažiningas. Aš suprantu, kad reikia gerinti mūsų darbą ir aš dėkoju jungtinės priežiūros institucijos paramai, jų rekomendacijoms. Na ir mes surengėme jau vieną seminarą, kitą rengsime gegužės mėnesį ir siekime pažangos. Esu įsitikinęs, kad kad pasieksime bendrą poziciją per ateinančias kelias savaitės. Dėl skaidrumo pirmininkui aš paaiškinau savo laiške, kodėl tie dokumentai yra uh, uh, laikomi slaptais. Tai yra būtent dėl to, kad būtų galima apsaugoti operatyvinės detalės, kurie patikėmi prašymuose. Europolas e, turi laikytis tokių e, nuostatų, tačiau aš suprantu ir jungtinių valstijų e, nerimą. Europolas turi saugumo kontrolę, tačiau tai nereiškia, kad jungtinės priežiūros institucijos inspektoriai negali pas, nu, patekti ir gauti tų duomenų. Mes suprantame, kad skaidrumas yra labai svarbus šioje srityje, todėl mūsų e, pranešimas komitetoj detaliai išdėsto visą informaciją, taip pat ir informaciją, kuri nebėra laikoma slapta Junktinių valstybių ir Europolo. Taigi, pagaliau, ponė pirminkė, baigdamas, noriu pabrėžti tai, kad <clears throat> ši užduotis Europolui yra labai svarbi per, mes daug dirbame, kad susidorotume su tuo darbu ir man atrodo, kad mes taikome aukštus profesinius standartus. Malonu, kad Europos e, peržiūroje tai pripažįstame ir tai pripažįsta komisijos narė Malmström. Aš suprantu, kad reikia darbą tobulinti ir mes iš tikrųjų siekiame patobulinimo tikiuosi, kad e, jūs suprantate, kad kokie, kokios sudėtingos užduotis mūsų laukia ateityje. Tačiau mes aš, esame iš tikrųjų atsidavę e, skaidrumui. Ir lauksiu jūsų klausimus. Ačiū ponia Wainwright. Prieš išklausant narių klausimų, mes dar žodį suteiksime trečiam prelegentui iš, domen, iš Olandijos domenų apsaugos institucijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Europos parlamentui, kad pakvietė mane. Aš čia kalbėsiu kaip žmogus, kuris uh, užima dviejopas pareigas, dalyvauja bendroje mm, komandoje. Ir taip pat esu uh, kaip Europos komisijos ekspertas ir taip pat rengiu pranešimą uh, jungtinės priežiūros institucijai. Taigi, tai kaip, kaip vyksta Junktinės priežiūros institucijos e, darbas. Amerikiečiai pateikė labai atvirą poziciją. Na ir šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie peržiūros ataskaitą, <clears throat> ten yra daug susitarimo elementų, kurie yra įgyvendinami Junktinių Amerikos valstybių. Yra daug priemonių, kurių imamasi šios sutarties pagrindu, E, kalbant apie domenų apsaugą. Na ir aš turiu omeny nepriklausomo kontrolieriaus darbą, kurio funkcija, kurio darbas yra labai svarbus, tai yra analitinis darbas ir taip pat jisai turi teisę e, nutraukti an analitinį darbą, jeigu mano, kad e, kaltinimas terorizmu nėra pakankamai gerai pagristas. Na, mane galbūt nelabai tenkina tai, kaip buvo renktas šis pranešimas, ši ataskaita. Man susidarė įspūdis, kad buvo daromas didžiulis komisijos spaudimas, ypatingai dėl to, kad e, kovo pradžioje buvo paskelbtas šis bendras, ši bendra, bendra ataskaita buvo atskleista. Ir tikrai nebuvo, gal, nebuvo neįvyko pakankamai diskusijų ir konsultacijų prieš rengiant tą ataskaitą. Visi komandos nariai gavo elektroninio pašto žinutę, tačiau nebuvo atskleisti de delikatus elementai. Na ir po to pranešimas buvo nusiustas kolegoms amerikiečiams, kad jie galėtų atskleisti konfidencialius elementus tam, kad mes galėtumėme juos sureaguoti kovo 8 dieną komisija nusintė tą ataskaitą peržiūros priežiūros institucijai ir mes kovo 10 Niderlanduose ją gavome. Na ir galiausiai kovo 15 dieną amerikiečių delegacijos spaudimu jau tekstą buvo galima nusiųsti elektroniniu paštu ir mes galėjome tuomet jau išreikšti savo nuomonę dėl jo. Na, mums buvo teigiama, kad politinė prasme tai yra labai jautrus klausimas ir e, komisarė jau buvo jam pritarusi ir tai iš tiesų yra apmaudu. Na ir norėčiau tris dalykus pakomentuoti. Aišku, kalbant apie pateikiamos informacijos pobūdį, tai yra labai jautri informaciją ir amerikiečiai labai stengiasi, kad mes e, tinkamai interpretuotumėme tuos duomenis. Bet vis tiek e, nesu įsitikinęs, kad tie duomenys yra iš tiesų labai svarbus ir reikšmingi. Na ir, e, aišku, buvo laikomasi sutarties nuostatų, tačiau nepakankamai, nes suinteresuoti asmenys negalėjo reikalauti koreguoti tam tikras nuostatas. Nes amerikiečių išdo departamentas, Amerikos išdo departamentas pats jau buvo atlikęs, pats galėjo atlikti nuostatų peržiūrą. Taigi, kalbant apie suinteresuotus asmenis, aš manau, kad nebuvo pakankamai atsižvelgiama į jų nuomonę ir uh, galbūt tai nebuvo pats tinkamiausias teisinis pagrindas. Na ir dar viena kritinė pastaba, būtent koks yra Europolo vaidmuo. Kaip jau buvo pasakyta, tiesa, kad šioje ataskaitoje išsakoma, išsakoma kritika Europolo darbui nuo lapkričio mėnesio ir turiu pasakyti, kad Europolas nusprendė pakoreguoti tam tikras procedūras ir kad amerikiečiai turi pateikti daug argumentų, kad motivuotų savo e, užklausą. Tačiau man atrodo, kad tos priemonės yra pakankamai pozityvios, per dėmo pozityvios amerikiečių atžvilgių. Mm, aš tikrai diskusijose su Europolu negavau pakankamai informacijos ir man atrodo, kad tai yra amerikiečių primestas metodas. Dar prie, kalbant apie Europolo vaidmenį, kalbant apie jungtinę priežiūros instituciją Europolą, jų bendrą darbą, tą darbo grupę, apie kurią kalbėjo ponas Reinvart, tiesa, kad ten yra ir numatytas, numatytos šiam, tam tikros apsaugos priemonės. E, apie, kalbant apie duomenų apsaugą, jau konstatuojamosiose sutarties dalyse apie tai yra kalbama. Kalbama apie tai, kad privatus duomenys turi būti apsaugomi ir taip pat piliečių bankininkystės duomenys turi būti apsaugomi. Europol, su Europolo teisinė, teisinė tarnyba, jungtinės priežiūros institucijos teisinė tarnyba mes e, apie tai kalbėjomės ir aš tikiuosi, kad galiausiai bus sustarta dėl tų niuansų. Dėkoju. Now, Ačiū, dabar laikas at... užduoti klausimus. Prašome, turite galvoje laiką. Ponas Busutil. Na, turint galvoje, ką pasakė paskutinis kalbėtojas, turėtų. Tų Galbūt ponas Vinvait ir Preibei turėtų sureaguoti prieš užduodant klausimus, nes į tokius susirūpinimus reikėtų reaguoti iš karto. Still... Pirmininkas, stengiausi sutaupyti laiko atsakymams. Jeigu išklausysime klausimus, Tada galės mūsų svečiai ir atsakyti, ir sureaguoti. O jūs siūlote, kad jie dabar reaguotų į svečio pasisakymą, o tada klausimus atsakytų. Man atrodo, kad mes neturime tiek laiko. Jei norite, ponė Prive, atsakykite labai trumpai, o tada iš karto užduos parlamentarai klausimus, nes kitaip mes tikrai nieko nespėsime. Pirmininkė, labai trumpai. Labai stebiuosi išgirdęs pono Breitbart pasisakymą. Kalbėsiu aiškiai. Komisija pateikė pranešimą. Ir aš vienintelis esu įgaliotas komisijos kalbėti apie šitą pranešimą. Pranešimą komisija patvirtino gavusi visų peržiūros komandos narių e, pritarimą. Ir jeigu tai yra kvestionuojama, tai yra tikrai labai rimta. Mums tikrai netrodė, kad, bus, kad tai bus tada, kai komisija patvirtino E, šį pranešimą, o tai buvo padaryta tada, kai gavome visų peržiūros komandos e, narių pritarimą ir pats ponas Breitbart e, pateikė tam tikrų pasiūlymų ir mes atsižvelgėm beveik į visus pasiūlymus. Dabar negalėčiau pateikti, bet vėliau galėčiau pateikti e, duomenis ką, iš pono Breitbarto pasiūlymų mes priėmėme. Labai keista, kad dabar girdžiu tokias kalbas ir manau, kad čia labiau jo problema negu mūsų, jeigu kyla tokių problemų dėl šito pranešimo. Nes visų valstybių narių atstovai, dirbantys su domenų apsauga, sutarė dėl šito pranešimo. Pirmininkė, pirmininkas, Pirmiausiai mes e, suriksime keletą klausimų, kad būtų galima kuo daugiau klausimų atsakyti. Turėkite galvoje, kad dar reikia palikti laiko ir atsakymams uždavus klausimus. Taigi pirmiausiai pranešės ponas Alvaro. Ačiū pirmininkė. Norėčiau priminti Jeigu kolegos neprieštarauja, galėtumėm toliau kalbėti angliškai. Jeigu vertėjai visgi turės baigti darbą, mes galėsime toliau diskutuoti. Atrodo, kad vienas dalykas aiškus, kad Europole nėra problemų. Tai pasakyti, ponia Weinrad, nes jeigu būtų problema Europole, tada galėtumėm ją svarstyti, bet dabar galiu pasakyti, kad man nekilo jokių problemų dėl Europolo veiklos. 11 puslapė jūsų pranešimo rašoma, kad Europolas ai, e, tiksliai vykdo iš Europos komisijos išaiškintą susitarimą. Tai jeigu Europos komisija jums paaiškina, kaip interpretuoti ketvirtą straipsnį šio susitarimo, tai jūs taip ir gyvenate. Tikriausiai sunku jį interpretuoti. Sunku pasakyti, ar čia tikrai operacinis straipsnis, ar čia daugiau su asmens duomenimis susijęs straipsnis. Jeigu komisija sako, kad čia nekalbama apie asmens duomenis, tada darybose mes šnekėjome skirtingomis kalbomis. Ketvirto antrame punkte yra labai daug informacijos, ką daryti, jeigu norime mm, prevenciškai apsaugoti duomenis. Čia kalbama apie duomenų poreikį, apie duomenų naudojimą kuo siauriau. Kalbama apie tai, kad būtų apribojamas duomenų perdavimas į JAV. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad tikrai šitas straipsnis kalba apie duomenų e, apsaugą čia kalbama, kad reikia apriboti duomenų perdavimą, bet, bet apvertus tą sakinį galima pasakyti, kad yra reikalaujama. Reikalama perduoti tos neribotus duomenis. Iš pranešimo matau, kad e, tie duomenys buvo apriboti, bet neaišku, kiek apriboti. Dar keli dalykai. Atsiprašau, pirmininkė, negaliu sutrumpinti savo pasisakymo. 13 straipsnis, jame rašoma, kad kad turi būti nurodytas mokėjimų pranešimų skaičius, bet jeigu komisija pasidomėtų, nežinau, ar SWIFT norėtų bendradarbiauti, nes nežinome tų skaičių, kurie buvo pasiūlyti. Jeigu SWIFT nebendradarbiauja, tada praneškite mums, nes manau, kad jie nori bent jau atrodyti bendradarbiaujant instituciją šiuose klausimuose. Nežinau, kuo skiriasi ketvirtas ir penktas straipsnis. Ketvirtame straipsnėje nereikalaujama, kad domis būtų tiesiogiai susijęs su terorizmu, bet panašu, kad taip turėtų būti. Parašyta, kad turi būti kažkoks tai ryšys. Komisija reikalauja pateikti Europolui duomenis, kurie nurodo terorizm, sąryšį su terorizmu, nes Europolas turi tokią informaciją, jeigu norime bendradarbiauti šios rytyje. Jeigu per šešis mėnesius buvo padaryta 20 tūkstančių pakeitimų. Vadinasi, per dieną buvo atlikta maždaug 146 patikrinimai e, užklausos. Sunku patikėti, kad tiek duomenų buvo susijęs su terorizmu. 304 užklausos yra užrašta, kad buvo atliktos. Tai yra mažiau net negu statistinis skaičius, nes kablelis 2 procentai. Taigi, jeigu rimtai tai žvelgime, turėtumėm pagerinti šitą rezultatą. Dėl asmens apsaugos reikal... duomenų apsaugos reikalavimų. 14 ir 16 straipsnėje. Komisijos pranešime rašoma, kad e, išdo departamentas sakoma, e, praneša, kad dar kol kas mažai asmenų kreipiasi dėl savo asmens duomenų apsaugos. Keista, kodėl nebuvo kreiptasi į nacionalinius asmens duomenų apsaugos agentūras e, dėl šių duomenų. Jie galbūt kitaip atsakytų. Dabar 16 straipsnis, man atrodo, buvo pažeistas, nes parašta, kad TFTP duomenų bazę galima pakeisti tik tada, jeigu bankai atsiunčia tam tikrų kitokių duomenų. Vienasi, tik tai bankai gali atsiųsti duomenis, kurie pakeistų jau turimus duomenis, o tai, o tai jau praktiškai yra 16 straipsnio pažeidimas. Taigi mes, ponė Malstrom, ir pateikėme, kur mūsų nuomonė yra tie punktai, kurie, kuriuose nėra laikomasi sutarties. Taigi, ačiū, kad jūs pasistengėte trumpai paaiškinti Europolo vaidmenį, bet sutartyje rašoma, kad duomenys turi būti aiškiai tinkantis num, surasti ryšį su terorizmu. Taigi, ne komisija taip sakė, galbūt Europolas kažkur rado tokį, to, tokį, tokį reikalavimą, bet juk tai yra terorizmo finansavimo sėkimo programa, tai turi būti ryšys su terorizmu. Uh, Europolo pranešime mes radome klausimą apie duomenų tūri ir apie individualius atvejus, kai turi būti nurodomas ryšys su terorizmu. Užklausa turi būti daroma kuo siauriau pagal sutartį. Jau einu į pabaigą. kita peržiūra susitarimo turi įvykti po pusantrų metų. Iš trečios šalies, iš nepriklausomo eksperto reikėtų pareikalauti, kad patikrintų, ar dabartinė veikla atitinka sutartį. Ir dabar reikėtų sustabdyti sutarties sustarimo galiojimą, nes man atrodo, kad dabar įgyvendinime yra daugiau chaoso negu aiškumo. Atsiprašau, pirmininkė, kad aš taip blogai kalbu, bet manau, kad tikrai reikėjo paminėti šios klausimus. Reikėtų, aišku, daugiau laiko tai aptarti. Norėčiau pasakyti komisijai, kad mes esame labai nusiminę tuo, kaip yra šitas susitarimas įgyvendinamas, nes parlamentas tikėjo, kad bendradarbiaudami su JAF mes pagerinsime saugumą savo piliečiams tradicinę prasme, taip pat ir pagerinsime jų galimybę patikrinti, ar tikrai viskas daroma teisingai. O dabar man atrodo, kad ta piliečių teisė dabar nėra įgyvendinama. Ačiū. Shadow, Dabar kalbė šešėliniai pranešėjai, bet prašau visų, ne tik tai pranešėjai turės baigti darbą, bet pusę septynių ir daug, žinoma, ir svečiai, ir, ir mūsų uh, E, darbuotojai ir, ir, ir parlamentarai turės kitų reikalų ir negalės taip ilgai posėdžiauti. Todėl prašau klausimus užduoti trumpai, kad spėtumėm išklausyti atsakymus. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu trumpai. Norėčiau pažymėti, kad anksčiau dažnai teikdavome, kad e, panašu, kad vyks labai įdomios ir ilgos diskusijos ir tai reikėtų darbos reikia daugiau laiko tam numatyti. Nekalbėsiu apie konkrečius dalykus, kadangi ponas Alvaro apie tai kalbėjo. Kalbėsiu apie principinius dalykus. SWIFT susitarimas pagal Lisabono sutartį galėjo būti signalas naujam požiūriui, remiantis abipusę pagarbą ir pasitikėjimu, kalbant apie bendradarbiavimą tarp Europos institucijų ir JAV. Na ir man atrodo, kad mes nuo to labai nu, nutolome, nes egzistuoja nepasitikėjimas ir tarp ES valstybių narių, ir, tarp, ir su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ir labai apmaudu, kad taip yra šio susitarimo atveju. Sumenkėja pasitikėjimas ir dėl kitų susitarimų. Ir taip pat netikima, kad tai, dėl ko susitarta, bus įgyvendinta realybėje. Taigi dėl to ir kyla labai rimtų problemų šiandien kalbant apie terorizmo finansavimo sėkimo programą. Ir dėrybose, ir pačioje sutartyje JAV patikino, kad remiantis duomenų kategorijomis e, užklausos bus kuo galima siauresnės, bet e, taip nebuvo. Ir ponas Weinreint pasakė, kad e, gali, užtrukt, gali prireikti 16 dienų užklausimui išanalizuoti, nes yra užduodami papildomi klausimai. Ir mes turėjome žinoti apie šią problemą ir ar ta informacija yra pateikiama žodžiu ar raštu, kaip galime tą žodinę informaciją įvertinti. Taip pat nėra aišku, kokiu pagrindu yra teikiamos užklausos, ar tos užklausos yra teikiamos dėl konkretaus įtariamo asmens, ar tai yra bendro pobūdžio užklausos, nes veikia tam tikros e, teroristinių organizacijų grupuotės valstybėse narėse. Na ir ar yra pateikiami konkretus, e, pateikiamos konkrečios pavardės ir mums kyla įtarimų, kad yra tai naudojama kitais tikslais. Na ir Manau, kad keliant tos pačius klausimus, kažin ar reiktų tą daryti nuolatos ir, ir komisija, ir ES, ir JAV turėtų susitarti dėl do, duomenų informacijos teikimo taisyklių, reikia laikyti susitarimo nuostatų, konkrečių užklausų ir duomenys turi būti minimalizuojami ir visą tai turi veikti praktikoje, nes priešingų atveju bus sudėtinga pasitikėti kai bus deramas dėl kitų sutarčių ateitie. Bus atil. Ačiū. Mes vis dar manome, kad tai yra labai svarbus susitarimas, jam pritarėme ir norime pasirūpinti, kad jis būtų tinkamai gyvendinamas. Tai mums labiausiai rūpimas klausimas. Ponas Veinrat, Vein, pono Veinrait norėčiau dviejų klausimų užduoti. Jis manęs ne visiškai, visiškai, ne, ne visiškai mane įtikino. Jis kalbėjo, kad ketvirtas straipsnis nėra domino apsaugos straipsnis. Uh, Mane tai labai stebina, nes aš maniau, kad taip yra. Tai buvo to straipsnio esmė. Ir aš norėčiau detalesnių paaiškinimų. Kitas dalykas. Dėl žodinės informacijos, žodinių pokalbių, manęs irgi neįtikinote. Ar vyksta tie keitimasis žodinė informacija ir ar yra žodžiu sureaguojama į papildomus užklausos klausimus. Ar nemanote, kad tai turėtų vykti kitaip, kad būtų galima labiau apsaugoti duomenis? Ačiū. Dėkoju. E, Dies Damer. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už Europolo direktorius paaiškinimus, kaip yra vykdomas susitarimas. Puikiai suprantu, su kokiais sunkumais e, jie susidūrė, kad įgyventintų ketvirto straipsnio nuostatas. Ir jas įgyventintų tiksl, tiksliai. Tik nepritariu tam, kaip elgesi bendroji priežiūros institucija. Šitą instituciją savo darbą padarė negerai. Kodėl? Todėl, kad pirmiausiai pradėjo viešą diskusiją kovo 7 dieną, neatsiklausus Europolo, neatsiklausus komisijos, neatsiklausus JAV atitinkamų institucijų. Taip buvo padaryta nusižengiant trečiam straipsniui, nes trečiame straipsnėje yra parašyta apie bendrą peržiūrą kartu su JAV vyriausybė. Taigi tai A punktas, B punktas. Ke, ketvirtame straipsnėje numatyta, kad Europolas turėtų užtikrinti, kad, kad būtų galima sumažinti prašomų duomenų skaičių, kiekį. Taigi Europolas turi patikrinti tik tai pagal ketvirto straipsnio kriterijus, nes nenumatyta kad bus galima prieiti prie duomenų, kurie tiesiogiai per SWIFT siunčiami e, JAF vyriausybei. TFTP duomenų apsaugos nuostatos turi, turi būti taikomos tiesiogiai tada, kai atitinkamos institucijos vykdys individualias užklausas. Šiuo požiūriu Mano nuomonė, jūs neteisus, nes kalbate apie duomenų apsaugą, kurią prižiūri Europos Sąjungos duomenų, duomenų priežiūros institucija, būtent Europos Sąjungos duomenų asmens duomenų priežiūros institucija, o ne šitos sutarties atitinkamas ap, ap, ap, priežiūros institucija. Bet apie tai nepraneša JAV atitinkamam institucijom. Kita vertus, Europolas gavo aštuonis prašymus. Paskutinis prašymas buvo gautas kovo 8 dieną. Iš šitų aštuonių prašymų vis buvo prašyta informacijos ir informacija buvo suteikta keturiems asmenims. Reikia atsakyti į visas užklausas. Negalima, neįmanoma saugotis mes duomenų tik tai žodiniais pažadėjimais. Europolas klasifikavo informaciją pagal penktą straipsnį. E, prašomas e, JAF atitinkamų institucijų ir tai vyko praeitų metų lapkričio mėnesį. Ir turint e, galvoje ir tai, kad ter su terorizmu susijusi informacija yra labai jautri. Gerbiamas vidaus saugumo direktoriau, jūs turėjote prieigą prie visų duomenų, netgi prie tų, kurie buvo e, pažymėti kaip ypatingai slapti iš JAV pusės. Europolas pasidalino informaciją su KATS ir KOSI komisijomis, o svarbiausia, kad suteikė duomenų Europos parlamentui sausio 31 dieną. Baigsiu, germas pirmininkės, sakydamas, kad ir reikia, ir galima pagerinti visus metodus, procedūras ir terminus. Bet nepritariu Europolui. Nepritariu, kad buvo gera mintis pritaikyti. E, kontrolės e, sistemą praėjus šešiems mėnesiams po šito susitarimo įgyventinimo. Then, Mrs. Albrecht. Pone Albrecht. Uh, uh, Vieną minutę. Manau, kad faktai, kurie yra pateikti, suformuoja visai kitokį vaizdą, negu kad e, derantis dėl sustarimo. kai buvo kalbama apie labai nedidelį kiekį duomenų perdavimo, labai saurai, kurie būtų nepriklausomai kontroliuojami. Dabar didžiuliai paketai duomenį, duomenų siunčiami jungtinėms valstijams be jokios galimybės juos susiaurinti, o priežiūros institucija e, mato tik tai labai nedidelį kiekį užklausų ir negali atlikti savo darbo. Man atrodo, kad dabar situacija visai kitokia, negu kad buvo ketinama sukurti. Ir mano nuomonė, niekas nuo sustarimo pasirašymo nepasikeitė. Dar noriu pasakyti, kad man, kaip teisės viršnybės e, gynėjai, tai yra pagrindinių laisvių pažeidimas. Jeigu negali įrodyti, kad yra saugikliai ir kontrolė, tuomet reikia sustabdyti pagrindinių teisų pažeidimus. Tai yra mano pozicija ir tokia turėtų būti visų Europos Sąjungoje pozicija. Ačiū, pone Albrechtai. Taigi dabar turbūtume jūsų pirmiausia, pane Weinreit, išklausyti, po to pana Prybė, po to pana Bredbarnto. Ačiū už Jūsus klausimus, atsakysiu Jūsus tris labai greitai. Pirmiausia, dėl terorizmo tinklo, apie ką kalbėjo ponas Alvaro. Pakalbėsiu konkrečiau. Žinoma, turi būti teroristinis tinklas, kad būtų galima panaudoti ketvirtą straipsnį. Galbūt ne visai aiškiai pasakiau pirmą, kad konkrečiais atvejais per konkrečius tyrimus nustatytais tyrimais e, terorizmo tinklas nepripažįstamas ketvirtame straipsnėje, jis ateina vėliau. Tačiau ketvirtame straipsnėje, per kurį perdodame daug duomenų, turi būti nustatytas bendras terorizmo ryšys. Junktinės valstijos, e, pavyzdžiui, tikino Europolą, kodėl X šalis yra šaraše, o ne Y šalis. Ir pa, iš istorijos žinome, kad viena ar kita šalis yra e, susijusi su terorizmu ir e, tai yra pavyzdys, kuris paaiškina, kodėl tam tikro duomenis, tam tikros kategorijos yra reikalingos duomenų, o ne kitos. Per didelį patirtį mes žinome, kokie duomenys yra svarbus įtariant teroristinę veiklą ir tokiu atveju teroristinis tinklas visgi nustatomas. Ir vis dėlto tie duomenys yra e, susiaurinami. Žinoma, ar kaip galima siauriau ar ne, čia yra ne visiškai aišku, bet sustarime nepasakyta konkrečiai, kiek tų duomenų turi būti, tačiau kaip galima siauriau. Ir mes e, esame patenkinti tuo siaurimu. Ir tik tai taip gali veikti ketvirtas straipsnis. Ponui bus sutilu e, dėl duomenų apsaugos, kad tai nėra duomenų apsaugos straipsnis. Labai techninė prasme. Įprastiniai duomenų apsaugos argumentai taikomi tuomet, kai e, tyrimo objektas yra individas. Ketvirtame straipsnėje nėra nustatyta duomenų apsaugos apsaugos subjektų, jie yra kitose vietose sustarime. Tačiau sutinku, kad visas sustarimas turėtų atspindėti bendrus duomenų apsaugos principus. Tai reiškia, kad netgi ir netiesiogiai ketvirtame straipsnėje mes taikome proporcingumo principus. Antras klausimas dėl e, žodinių paklausimų. Žinoma, mes dabar artimai dirbame su partneriais JAV, kalbame su jais beveik kasdien, tai yra normalumu. Ir ypač, kai kalbame apie slaptus dalykus, Junktinės valstijos mums pateikė labai jautrios informacijos apie vykstančius tyrimus. Tai labai gerai, nes tai padeda Europolui ir ES kovoti su terorizmu. Konkrečiame ketvirtos straipsnio kontekste formalūs verifikavimo sprendimai yra pagristi vien tik tai raštiškais dokumentais. Tie žodiniai, žodinė informacija tiesiog patikė kontekstą, tačiau mūsų sprendimai pagristi 80 puslapių dokumentais. Man atrodo, kad klaida buvo pakankamai aiškiai jungtinio priežiūros institucijai e, tiksliai to neišdėščius. Manau, kad toliau išsiaiškinus šią situaciją bus daug aiškesnis vaizdis, vaizdas ateityje. Tai yra tos, tie trys dalykai, kuriuos norėjau paminėti. Galbūt ponas Prybė turi papildomų pastabų. Never... Ačiū. Niekuomet nebaigsime kalbų apie tai, kaip būtų galima interpretuoti tą susitarimą. Bet manau, kad daug kas yra aišku tame susitarime ir tik tai dar kartą pakartosiu tai, ką sakė komisarė prieš pasirašant sutartį ir po pasirašymo susitarimo esmė privačių duomenų perdavimas. Ir aš manau, kad jau buvo paminėta, kad 27 tūkstančiai yra puikia pažanga kad būtent amerikiečius privertėme pateikti tą skaičių. Mes jau kalbėjome apie tai, tai yra tikrai pažangos elementas. Taip pat kalba eina apie visus finan, finansinius duomenys, ne vien tik tai tuos, kurie buvo perduoti. Kalba eina apie duomenys iš kitų valstybių ir vidinius JAF duomenys. Taip pat, kaip dažnai pasitaiko, daug yra užklausimų dėl to paties asmens. Amerikiečiai mums, mus informavo, kad jie dabar neturi priemonių atskirti tų užklausų, kurios gaunamos pagal finansavimo sėkimo programą. Taigi, gauname labai daug klaidinančios informacijos ir bandome ją išsklaidyti. Ataskaitoje paskutinėme sakinėje teigiama, kad peržiūra vyks kitais metais. Nežinau, kodėl ponas Alvaro sakė, kad bus po, po pusantrų metų įvyksta peržiūra, ji vyks kitais metais. Ačiū, ponas Bredbar. Ačiū, ponė pirmininkė. Kelios trumpos pastabos. Pirmiausia, aš informavau komisiją iš anksto kad prieštarausiu tam tikroms ataskaitos dalims ir pritarsiu kitoms dalims, tai jie yra informuoti apie tai ir ne, nediskutuokime apie tai per ilgai. Ponas Alvaro uždavė klausimą apie užklausas per nacionalinės duomenų apsaugos institucijas. Aš nežinau, kiek jų yra, bet e, mes buvome informuoti, kai lankėmės JAF vasario mėnesį, kad nebuvo perduota tų užklausų tuo metu. Taigi visa, vasario viduryje JAF institucijos negavo tų duomenų. Galbūt nacionalinėse institucijose buvo tie užklausimai, ar dabar jie yra pateikti, bet tada nebuvo. Dėl jungtinės priežiūros institucijos vaidmens. Aš manau, kad yra maišomos dvi ataskaitos. Yra oficiali bendra ataskaita, kurią, kuri buvo atlikta Europos komisijos vardu pagal 13 straipsnį Ji pasirodė kovo 17 dieną ir taip pat yra inspekcijos ataskaita. Ir galbūt dėl to kyla sumaišties, tačiau jungtinė priežiūros institucija yra visiškai nepriklausoma institucija, kuri buvo įsteigta Europos institucijų, kad prižiūrėtų tą darbą, kurį atlieka Europolas, darbą susijusi su duomenimis ir jų apsauga. Dėl to iš pat pradžių kai buvo pasirašytas susitarimas, kai Europolui buvo patikėtas tas darbas, jungtinė priežiūros institucija jau, man atrodo, rugsėjo mėnesį nusprendė, kad atliks pirmąjį patikrinimą, ko galima greičiau, ir tai buvo padaryta lapkričio 11 dieną. Ar galiu patikinti, kad tai nebus paskutinė inspekcija ir patikrinimas, mes e, atsižvelgsime, pateiksime rekomendacijas. Na ir iš pano Wainwart e, dokumento uh, matau, kad tikrai bus patobulinta veikla ir toliau kalbėsime apie tai, kaip būtų galima gerinti, tobulinti Europolo darbą bendruose mūsų pokalbiuose. Ačiū, dėkojame svečiams. Pone Latvart, leiskite man pasakyti. Norėčiau padėkoti vertėjams. Jie mums skiria papildomai laiko, Na ir dabar turime kažkaip apibendrinti tas disk diskusijas, atviras diskusijas, nesibaigiančias diskusijas. Per šią kadenciją tai buvo vienas kontroversiškesnių klausimų, visuomet buvo ginčiamasi ir apie tai kalbama. Ir vis dar yra kalbama. Taigi,